Meine Damen und Herren, ich darf die Sitzung eröffnen. Aš ir ponai, pradėkime posėdį, ar kas nors turėtų pastabų dėl darbo tvarkės. Pastabų nėra, tuomet darbo tvarkę laikome patvirtintą. pirmininko pranešimą, norėjau tik tai rytoj paskelbti šį pranešimą, tačiau galiu jau jį iš anksto jums pristatyti. Mūsų kalbėjome apie tai, kad būtina padidinti mūsų pranešėjų rengiančių pranešimus dėl šalių kandidačių pažangos matomumą. Buvo nuspręsta ateityje atitinkamas pažangos ataskaitas ir su jomis susijusius pranešimus skelbti Europos parlamento interneto svetainėje, nurodant taip pat ir pranešimo autoriaus pavardę. Daugiau informacijos pateiksime rytoj, nežinau, ar tų priemonių pakaks, tačiau tai bent jau yra žingsnis tinkama linkme. Dabar pereikime prie saugumo problemų artimųjų rytų ir Šiaurės Afrikos regionų ir politinės saugumo perspektyvos klausimų. Pranešėjas šių klausimų yra ponas Pejon ir jis gali pasiūlyti mums atitinkamų sprendimų, taigi paprašysime jos pristatyti. Pone pirmininkė, ačiū, mėly kolegos. Jūsų humoro pažiūrėti šį klausimą, tačiau šis pranešimas iš tiesų yra sudėtingas, jo apreptis yra didelė Šiaurės Afrikos ir Artimų rytų saugumo padėtis, yra visiems puikiai žinoma, tai nėra regionai, kuriuose galima jaustis saugiais, turint omenyje, kad pranešimo apimtis yra ribota, ir kartais kyla pagunda įvertinti ir įvardinti atskirų regionų, atskirų šalių saugumo problemas, tačiau tai nėra mūsų tikslas. Mūsų tikslas yra strateginių sprendimų pasiūlymas, siekiant suteikti ir nubrėžti vidutinės, vidutinės trukmės laikotarpio ir ilgalaikę perspektyvą. Aš pageidaučiau, kad mes pademonstruotume savo susidomimą tuo, kas vyksta mūsų pietinėje kaiminystėje. Tai ne visuomet akivaizdu, nemažai pakeitimų yra pateikta ir mes pasistengsime susitarti dėl kuo didesnio konsensuso, nes mums svarbiausia neprarasti arba nepakenkti Europos Sąjungos įvažių ir reputacijai sprendžiant ir diskutuojant šiais klausimais. Atsižvelgiant į tai, kad e, atskirų kryžių atskirai svarstyti neįmanoma, tai <clears throat> tekste prašymo yra minima Arabų lyga ir per savaitgalį pateiktos atinkamos Egipto iniciatyvos, taip pat reikia atsižvelgti į tai, kad Irano brandalinė programa Taip pat e, situacija su jais susijusi pasikeitė ir Izraeliai vyko rinkimai, pasibaigė Netanjahu pergalė, taigi kiekvienoje srityje, su kiekviena tema, kiekvieną savaitę mes sulaukime tam tikrų naujovių, dėl to reikės keisti mūsų požiūrį ir atitinkamai dokumento tekstą, taigi turime e, nuolat eiti koja kojant su laiku. Norėčiau paminėti dabar kelis aspektus, kurie man atrodo svarbus ir e, kurių turėtume nepamesti iš savo stebėsenos lauko. Taigi saugumo problema yra akivaizdi, taip pat e, saugumo padėtis kelia tinkamas grėsmės ir Europos Sąjungai, kadangi kitoje viduržėmė jūros pusėje yra šalis, kurios e, patekusios į pakankamai sudėtingą padėtį ir e, su jomis mus sieja įvairūs bendri interesai. Tai reiškia, kad Europa pati turi būti suinteresuota kuo labiau stabilizuoti šį regioną. Taigi galime teikti kad pageidautume, jog ES būtų labiau pastebima mm, šiame regione tiek politiškai, tiek e, kitomis formomis. Strasbūrė apie tai diskutavome su ponė Mogerinė ir atrodė, kad Europos parlamento nariai laikosi šio klausimo vieningos nuomonės. Mums svarbu užtikrinti, kad valstybės narės nevykdytų skirtingos užsienio politikos šiame regione. Todėl turėtume tęsti vieningą užsienio politiką ir tinkamas nuostatos turėtų būti įtrauktas dokumento tekstą ir mes turėtume tos vieningos politikos laikytis tiek kaiminystės politikos kontekste, tiek nustatydami bendras procedūras, prisimdami bendrus finansinius įsipareigojimus krizės metu, taip pat turėtume nepamiršti, kad mūsų veiksmai turi būti grindžiami ne tik žmogaus teisėmis, tačiau žmogaus teisė negalime pamiršti, tačiau turime taip pat vadovautis ir strateginiais um, sprendimais bei strateginiais interesais. Ponas Junkeris yra pareiškęs, kad Europa turėtų e, taip pat e, pasitelkti ir kitas, pavyzdžiui, karinės priemonės, siekdama užtikrinti savo saugumą. Kitas aspektas susijęs su to, kad ši strategiškesnė, vieningesnė Europos politika suteikia ir daugiau šiek tiek e, autonomijos mums galimybės veikti e, atskirai, savarankiškai, žinoma, jungtinės tautos ir jungtinės valstijos yra mūsų sąjungininkės, tačiau mes turėtume apibriežti ir nustatyti savo e, veiksmų ribas ir savo tikslus, tai taip pat yra labai svarbu mūsų patikimumui. Dažnai mūsų komitete kalbama apie tai, kad mes nesame ypatingai patenkinti savo situaciją užsienio politikos kontekste per pastaros keletą metų ir e, todėl norėtume keisti padėtį, todėl Manau, kad labai svarbu turėti ir pasitelkti tam tikrus tarpininkus siekiant vidutinės trukmės ir ilgalaikės trukmės sprendimų. Todėl svarbu, kad mūsų arabų šalių partneriai daugiau dalyvautų diskusijose ir laikytųsi vieningesnės pozicijos tiek dėl ekonominių problemų, pavyzdžiui, Magrebo regione, tiek mm, Persų įlankos šalių bendras problemas sprendžiant ir mes, žinoma, pasitelkę šios tarpininkus turėtume labiau pasikliauti pirmiausiai Arabų lygių. Šis pranešimas yra saugumo tema, tačiau aš manau, kad visi sutarė dėl to, kad negalime nuvertinti saugumo aspektų, reikia tačiau taip pat kalbėti ir apie gynybą E, ir strateginės orientacijos pranešimas, kurį rengite jūs, ponė pirmininkė, jame apie tai taip pat kalbama. Daug užduotų klausimų yra susiję su mūsų veiksmais socialinėme, ekonominėme ir e, kultūrinėme kontekste. E, šiomis priemonėmis turime pasinaudoti dar labiau nei iki šiol, kaip ir visomis kitomis priemonėmis, kurios yra mums poranka. Todėl rytoj ryte vyks atitinkama diskusija, kurioje svarstysime apie naujoves kaiminystės politikos kontekste, apie naujas priemonės, kurias galėsime pasitelkti tiek bendro pobūdžio pristatymą, dar norėjau atkreipti dėmesį jūsų į vieną aspektą, kurio veikiausiai neišvengsime. Aš kalbėjau apie būtinybę mūsų patikimumą, reputaciją gerinti ir stiprinti. O tai reiškia be abejonės, kad mes e, negalėsime pasitelkti ir kitomis progomis E, galimybės ir priemonių išsameu pasvarstyti padėti atskirose regiono šalise ir išsameu apsvarstyti atskirus konfliktus Irake, Sirijoje, Libijoje ir taip toliau. Manau vis dėlto, kad reikia kalbėti apie kelis esminius klausimus, kurių negalima vengti ir dėl jų reikės pareikšti savo poziciją. Parlamentas yra patvirtinęs atitinkamą doktriną ir diskusijoje paaiškės, ar ta doktrina pasikeitė ar ne. Pirmiausiai, e, svarbiausias klausimas, kurį turime kelti, tai yra dalyvavimas atitinkamai politinėme dialoge Sirijoje, Libijoje. Ir Sirijoje pirmiausia kyla klausimas, ar su Asadu reikia kalbėtis, taip pat e, diskusijos dėl Irano brandalinio ginklavimosi programos, jos yra taip pat susijusios su įvairiais niuansais, taigi daugiau nekalbėsiu. Aš e, tikiuosi, kad bendrais brožais pakaks tokio prašymo pristatymo, jūs galėsite į atitinkamai sureaguoti teis laikui. Pirmininkas kalba, neįsijungęs mikrofoną, vertėjai negali jo išversti. Le projet de rapport. Ačiū pirmininkė pranešimo projektas, kurį parengė ponas Pejonas. Yra apmastymų e, apie šios klausimus e, bandymas ir aš esu įstikinęs, kad nuo tada, kai jis paskelbtas, reikia, kad e, visi būtų įtraukti į diskusijas, patarnautai, vadovai. Jis pateikė keturis aspektus, nesineidamas į detalės, taip, peizažas keičiasi. E, dauguma šio regiono šalių, Šiaurės Afrikos, vidurio rytų šalių, apie keturis metus jau patiria perinamą laikotarpį ir istorinė patirtis nurodo, kad Pereimas iš autokratinio režimo, režimo į kažką panašaus į demokratiją užtrunka ne kelius mėnesius ar metus, jis užtrunkas dešimtmečius ar amžius ir reikia, galima manyti, kad matysime pakankamai nestabilų peizažą gana ilgą laiką. Ir mums reikia e, veikti, ir, veikti šį regioną ir todėl Europos evoliucija, Europos veiksmai turi būti atitinkami. Antra pastaba. Saugumo iššūk, iššūkiai neišsisprendžia panaudojus vien tik tai jėgą ir kovojant su terorizmu. Panas Pienas taip paminėjo, tačiau taip pat svarbu pabrėžti, nes, nes kartais tai pamirštame. Na, ir, ir kai vyksta krize, mes pirmiausia daugiausia dėmesio skiriame simptomams, krizės apraiškoms ir todėl, todėl kad tam, kad parengtume atsaką į tai, kas vyksta regione, reikia, regione, reikia e, atkreipti dėmesį į šaknis to, kas e, vyksta kiekvienoje šalyje. O tai yra ir socialinė ekonominė gyventojų situacija ar pilietinių laisvų trūkumas ir tai, kaip e, vyriausybė valdo savo šalį. Ir todėl aš manau, kad kiekvienu atveju reikia nepamiršti priežasčių, kodėl prieš keturis metus arabų šalių gyventojai e, pradėjo to, to, tos sukilimus kurie atvedė prie kur kataklizmus. Na ir aišku, kad Europa yra susijusi su šiais regionais įvairiais ryšiais, kultūriniais, ekonominiais ir taip toliau, ir todėl mes norime reaguoti į tai, kas vyksta. Ir mes turime priežasčių manyti, kad tuo keliu yra, reikia eiti. Prieš keletą savaitę e, po, po patiktą pasiūlymą dėl Libijos ir e, patiktas pareiškimas, kad Europa turėtų vaidinti svarbesnį vaidmenį <clears throat> regiono krizėse. Ir paskutinis dalykas, ponas Pejonas apie tai irgi kalbėjo, ar užsiminė. Tuo metu e, apibūdiname tas krizės, kurios vyksta e, regione, reikia, būti, nu, reikia įtraukti visas šalis visus, kurie yra susijęs su ta krize. Daugumoje forumų e, skirtų šiams krizėms, ar tai būtų e, Sirijos krizė, e, Jemeno krizė, Libijos krizė, būna ir yra tendencija apriboti gretas tų, kurie galėtų prisidėti prie krizių sprendimų. Manau, kad tai yra klaida. Ir jeigu E, politinėms daryboms suteiktumėm visas galimybės, nereiktų kelti e, labai didelių e, sąlygų visiems veikėjams dalyvauti politinėse darybose. Taigi, taip kaip galėčiau trumpai reaguoti iš šį pranešimo pristatymą. Ačiū. Thank you, Mr. Chair. Uh, dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti pranešėjui už pranešimo projektą. Žinoma, kad tema labai sudėtinga. Negalime išspręsti visų problemų parengę ataskaitą, tačiau bent jau galime kuo daugiau jų aprašyti ir nusiųsti aiškę žinutę, ką mes norime daryti ir kaip mes spręsime artimųjų rytų ir Šiaurės Afrikų, Afrikos e, regiono konfliktus. Buvo pasakyta, kad reikia kalbėti apie saugumą regione. Manau, kad reikia pabrėžti, kad e, mūsų vaidmuo turėtų būti didesnis, mūsų politinė įtaka regione turėtų būti svaresnė. Tačiau taip pat labai svarbu pabrėžti, kad ES jau žengia atitinkamus žingsnius regione. Kalbu apie EIVT e veiksmus, apie ES koordinatorių kovai prieš terorizmą, kalbu apie ponios Mogherini veiklą ir parlamento rezoliucijas ir taip toliau. Taigi mes jau žengėme atitinkamus žingsnius, tačiau manau, kad ir toliau turėtume tęsti darbą ir aiškiai parodyti, kad ES yra įsipareigojusi tęsti savo veiklą. Ji jau žengė minėtus mano žingsnius, bet mes ir toliau žengsime šią linkmę. Jūs kalbėjote apie tai, kad reikėtų peržiūrėti kaiminystės politiką, manau, tai yra labai teisinga mintis. Į šią peržiūrą reikėtų įtraukti daugiau papildomų elementų, kalbėti apie regiono problemas, kurios yra susijusios su socialinė veikla, su ekonominė veikla. Dėja, kaip jūs minėjote, Mes negalime kalbėti tik apie konflikto rezultatus, mes taip pat turime kalbėti apie konflikto priežastis. Mes turime aiškiai nubrėžti gairias ir kalbėti apie e, socialinius, ekonominius, politinius ir karinius konflikto aspektus. Žinoma, regione yra ekonominių ir socialinių problemų, bet mes taip pat e, juk kalbam apie teroristų gruputės, e, bet reikia atsižvelgti ir į sukilėlius, ir į žmonės, kurie kenčia nuo šių teroristų grupuočių. Todėl mums reikia šią programą patobulinti. Pirmoje pastraipoje, pirmoje dalyje nurodėte, kad labai svarbu susi, surenkti koaliciją Irake, bet manau, kad nereikėtų pamiršti ir Sirijos. Aš pridėčiau šį punktą. taip pat labai atsargiai žvelgčiau į problemas e, ir apie tai, kad apie tai, kad kalbama, jog arabų šalis finansuoja ISIS. Mes negalime taip tiesiogiai pasakyti, kad arabų šalis e, finansuoja ISIS, reikėtų galbūt kažkaip švelniau perrašyti šią formuluotę. Tačiau aš tikrai norėčiau pasveikinti Jūs parengus puikų dokumentą. Dėkuoju. So before... Toliau po dvi minutės visiems norintiems pasisakyti prieš atvykstant generaliniam sekretoriui. Turime spėti pabaigti toliau. Pana Vautman, ačiū apie pirmininkę. Noriu pasveikinti parengus šį pranešimą, beveik tokį išsamų pranešimą apie šios krizės, žvelgiant į tai, kas vyksta regione, šis pranešimas yra reikalinga diskusija. Kaip šiandien pranešėjai, Aldės frakcijos vardu, noriu pateikti keletą pastabų. Ir e, jeigu įmanoma, norėčiau, kad jos būtų paminėtos pranešime. Pirmiausia, manau, kad visas regionas e, reikalauja daugiau dėmesio, netgi turint e, galvoje Rusiją, rytinė pusė, ne, turime pamiršti ir pietinių valstybių. Antra, Viena valstybė yra Tunisas, kuris išgyveno sėkmingai arabų pavasarį ir bombų sproginimas praėjusią savaitę turėtų, gali turėti blogų pasiekmių e, stabilumui ir turizmo ekonomikai. Tunisas e, bus islamo valstybių grupės e, dėmesio centre, nes būtent jie prisėmė atsakomybę už to sprogdinimą muziejuje. Na, o pozityvus ES dėmesys, parama politiniam stabilumui e, gali padėti išgerbėti šalies įvaizdį. Trečia, galime pasiūlyti Europos komisijai surenkti Tunise ES ir Tuniso vadovų susitikimą, siekiant, e, sekant tuos susitikimus, kurie įvyko po revoliucijos ir kuomet buvo pasirinkti susitarimą dėl finansinės paramos. Ir čia komisija galėtų aptarti planus, kaip sustiprinti darbą su Tunisu, kovoti su terorizmu, stiprinti demokratiją ir padėti socialiniam ir ekonominiam vystimuisi. Būtų labai svarbu padėti Tunisui per ekonominę paramą, kad galima būtų švelninti neigiamą poveikį turizmo sektoriui ir BVP. Pranešėjau, mėly kolegos, ačiū uždėmesi. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Eh, Ačiū pirmininkė, kolega Pijon. Labai įdėmiai perskaičiu jūsų pranešimą, jūs kalbate apie visą apriepinti dialogą. Manau, kad e, tam reikalinga tinkamai interpretuoti ir suvokti, kas vyksta tame regione. Man įdomu, Ar jūs e, atitinkamą reikšmę teikiate e, priklausimo atskiroms e, religinėms bendruomenėms faktas šiame regione? Mes tuo tarpu vakaruose esame įsitikinę, kad savo mąstymo schemas ir sistemas galime perkelti paprasčiausiai be jokių pakeitimų į kitus regionus ir juose pritaikyti, tačiau tikrovė yra kitokia. Į tai noriu atkreipti dėmesį. Vertinant e, padėties rimtumą tame regione, tai matome aiškiai, kad padėtis yra dramatiška, o jūs e, E, tai vadinti paprastais konfliktais, e, kai tuo tarpu iš tikrųjų praktiškai nebeliko e, jokios sienos tarp Sirijos ir Irako. Bendrai vertinant, kalbėdamas apie stabilumą regione, Jūs pagristai teigiate, kad stabilumo padėtis Jordanijoje dar yra pakankamai e, tinkama ir primtina, tačiau ir šiai šaliai kyla nemaža grėsmė. Dar viena pastaba susijusi su islamo valstybė, kuri gauna vis daugiau tikros valstybės bruožų. Kalbant apie Izraelio-Palestinos konfliktą ir dviejų valstybių mm, egzistavimą kaip šio konflikto sprendimą, tai turėtume atsižvelgti ir į tai, ką Mahmudas Abbasas yra pastaruoju metu pareiškęs. Taigi turime atsižvelgti į visus e, aspektus. Pirmiausiai turime suvokti, kad e, religija e, atlieka labai svarbu vaidmenį šiame regione ir mes kaip pasaulietinės valstybės dažnai to paprasčiausiai nesuvokime. Taigi dar kartą norėjau tai pakartoti ir skripti jūsų dėmesį, ponė pirmininkė. Ačiū. turime atkreipti daug dėmesio į išsakytas pastabas ir noriu padėkoti Jums už pareikštą paramą. Noriu atkreipti savo ruoštų dėmesį į kelis dalykus. Pirmiausia, į penktąjį punktą, kuriame kalbama apie būtinybę padvigubinti finansinį indėlį į kovą su tarptautiniu terorizmu. Tai yra svarbu, tačiau taip pat svarbu pasirinkti tinkamus žodžius, tinkamus terminus. Manau, kad reikia pasvarstyti, ar kai kurie jų yra tinkami, nes e, kai, kuriems, e, kai kurioms e, arabų valstybių labdaros organizacijoms mūsų naudojami terminai galėtų nepatikti, taip pat reikia užtikrinti, kad ta finansinė parama nepasinaudotų islamo valstybė. Antras klausimas susijęs su Palestinos ir Izraelio problemomis, turint omenyje, kad Izraelija neseniai įvyko rinkimai, mes galbūt turėtume labiau pabrėžti būtinybę atnaujinti taikos dėrybas tam, kad procesas galėtų rimčiau judėti į priekį. Paskutinė pastaba dėl 13 punkto. Neseniai lankiausi Irake, buvau susitikęs su įvairiomis tarpusavio kovojančiomis grupuotėmis, jų atstovais, taip pat religinių bendruomenių atstovais, jeigu norime, kad padėtis Irake stabilizuotųsi, turime dėtis pastangas, kad pasikeistų dabartinė padėtis, nes sunitams nepatinka, kaip su jais elgiamasi, lygiai taip pat kaip ir kurdams ir e, taip pat kitų mažumų atstovai, su kuriais buvome sustikę bent dviejų, buvo nepatenkinti dabarinė Irako vyriausybė, taigi turime daugiau bendrauti su įvairių skirtingų grupių ir religinių bendruomenės atstovais, jeigu norime stabilumo Irake. Ačiū. Ostenukas. Ačiū pirmininkė, pirmiausia noriu pasakinti poną apie jo. Nu, čia gerai apžvelgti didžiausią iššūkį, tačiau noriu pasakyti tris dalykus. Ar galime būti tikri, kalbant apie dešimtąją dalį? kad valstybės narės tokios kaip Kataras ar Turkija ir e, siekia ir sunaikinti tokias teroristinės grupės kaip ISIS. Kai matome tokias šalise kaip e, Irane, kuri anksčiau yra rėmusi terorizmą, matome tai, kad e, jie kovoja prieš ISIS, matome sudėtingą vaizdą. Negalima nepaminėti sunitų šytų konflikto Jemene, kuris yra taip pat sudėtingas ir neaišku, kokie čia yra ES interesai, kurią mes turėtume pusę remti. Saudo Arabija remia e, JAF, e, kiti remia Hutis. Tačiau tai yra iššūkis e, ateičiai, niekur tai nepaminėta. 14 dalyje kalbant apie Libiją, tai yra didžiulis iššūkis po NATO intervencijos, dabar tai yra žlugusi valstybė, jeigu E, Bernardo Leon vadovavimas darybos žlugs, kas toliau? NATO vėl intervencija su kareiviais, e, e, bendrosios gynybos politikos intervencija. Turime galvoti apie tai, nes Libija yra labai arti mūsų. 24 dalyje pasakyta gera mintis palengvinti ES GCC. Norėčiau sužinoti, kokiu yra sprendimų numatoma dėl būtų baigtos dėrybos dėl prekybos su GCC. Ir pagaliau nepaminėtas vaidmuo, kurį suvaidino kurdų regione vyriausybė šalės Irake, kaip pavyzdys pasaulietiniai valdymui ir kovo, kovai su ISIS. Turėtume remti labiau kurdus, nes jie tikrai aiškiai yra mūsų sąjungininkai šiame regione. Thank you, Chair, and thank you to... Ačiū pirmininkė, ačiū pranešėjai, kuris išdėstė didžiulius iššūkius e, šią temą. Ir nors aš suprantu, kad jis nori, nenori kalbėti per daug e, specifiškai ir detaliai, turime kalbėti aiškiai. Galbūt ne kasdien, bet e, šį kartą sutinku su Basu Belderiu, kad mums reikia griežčiau kalbėti šiais klausimais. Manau, kad turime užtikrinti ir Europos parlamentas daugelį rezoliucijų yra raginęs tai daryti, kad ES būtų patikima kovant su šiais iššūkiais. Turime išdėsti būdus, kaip tai galima būtų padaryti. Kartais žiūrime trumparegiškai ir esame susiskaidę, o tai skaldo mūsų potencialią galę. Matėme tai visai neseniai reaguojant į skirtingus skirtingas reakcijas, kai Saudo Arabija e, įsikišo į Jemeno konfliktą. Taigi aš norėčiau pasakyti, mes turime investuoti daugiau į bendrą užsienio ir, ir saugumo politiką, panaudoti tą politinį kapitalą, į investuoti, daugiau bendradarbiauti gynybos srityje, kad mūsų žodžiai būtų prasmingi. Gynyba yra paskutinė išeitis, tačiau jeigu neturi pajėgumų, tai žodžiai yra tuščias dalykas labai svarbu paminėti žmogaus teisų krizę, beprecedentę krizę, tai yra humanitarinę krizę, kuri ir neturi precedento. Ir jį reikalauja daugiau investicijų tiek Europoje, tiek tame regione. Ir yra, aišku, ryšių tarp šių dalykų, kurie turėjo poveikį ypač jaunai kartai, kuri gali tapti prarasta karta. Taigi, atsižvelgiant į kaimynystės politikos peržiūrą, kai kalbame apie daugiau už daugiau pažadą, kurį esame e, pateikę, reikia taip pat kalbėti ir apie įmonių atsakomybę už e, bendradarbiavimą gynybos srityje. Noriu paminėti Strasbūre aptartą rezoliuciją ir ten pabrėžiame, kaip svarbu neleisti, kad kova su terorizmu taptų pasiteisinimu pažinėti žmogaus teisės, karinės laisvės. Ir čia grįžtame prie mūsų autoriteto veiksmingumo klausimo, ne tik per trumpą, bet per ilgesnį laikotarpį. Aš žiūrėsiu šį pranešimą per tokį, tokią prizmą, nors manau, kad jis išdėsto pakankamai gerą vaizdą. E, vaizdą visą išdėsto pakankamai gerai. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριοι συνάδελφοι, καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την προσπάθειά του για το σχέδιο. Ačiū pirmininkė, ačiū kolegos Visų pirma, norėčiau padėkoti pranešėjai už šį pranešimą, bet taip pat e, man kilo keletas minčių susijusių su šio dokumentu. Visų pirma, reikėtų save kritiškai įvertinti ir pasižiūrėti, ką mes padarėme, kiždamiesi į tas trečiasias šalis. Mes, pavyzdžiui, nepa, neklausėme pono Brano, kas uh, nutiko su tais finansais, kuriuos skyrė Europos Sąjunga. Taip pat daroma nuoroda į Palestinos vyriausybę, tačiau neatsižvelgiama į, į Izraelio įtaką Palestinai. Izraelis yra valstybė, kuri visiškai neatsižvelgia į sprendimus, kuriuos priema jungtinės tautos ir kitos tarptautinės organizacijos. Izraelis nuolat pažeidžia palestiniečių teisės. Taigi reikėtų taip pat pakalbėti ir apie ginklavimąsi kiekvieną kartą, kai tik kalbame apie reikalus susijusius su musulmonais, neišvengiam ir palestiniečių minėjimo. Taigi reikia nepamiršti ir Europos Sąjungos vaidmens artimųjų rytų ir Šiaurės Afrikos politikoje. Reikia peržvelgti savo pačių politiką ir užtikrinti, kad žmonių teisės nebūtų pažeidžiamos minutė poniai Lochbilė. Ačiū pirmininkė Ellen Smith ir e, šešėlinių e, prašėja nuo žalių frakcijos ir manęs paprašė padėkoti pranešimo autoriui ir mano, kad e, pasirinktas suskirstimas į tris dalis yra tinkamas saugumą, energetinė strategija ir ekonominė plėtra Tačiau būtina turėti daugiau laiko apsvarstyti pranešimo nuostatas tam, kad būtų galima atkreipti dėmesį į svarbiausias problemas susijusias su kova su korupcija, nebaudžiamumu, maisto produktų trūkumu. Aš skaičiau pranešimo projektą vokiškai ir neradau ne vienos nuorodos į būtinybę laikytis teisės viršenybės principų, kovoti stipriau e, ir rimčiau už žmogaus teisės, todėl mes parengėme atitinkamus pakeitimus, kuriuos ir pateiksime. Ačiū pirmininkė. Šiuo metu reikia kalbėti apie išpolius prieš turistus artimuosiuose rytuose. Būtina užtikrinti, kad e, būtų užtikrinamas pakankamas e, saugumo lygis muziejose, viešbučiuose, kitose turistų lankomose vietose. Esu nusivylęs pono Pejono komentarais dėl ES patikimumą, kuris pastatytas ant kortos, kaip ES gali būti patikima, <clears throat> jeigu mm, mes atitinkamai e, reaguojame į palestiniečių veiksmus, e, kuriuose vykdo Izraelio kontroliuojamose teritorijose. Taip pat visiškai pritariu čia Zoteniko pastaboms ir ypač noriu atkreipti dėmesį, kad pranešimą būtina atkreipti dėmesį į kurdų ginkluotų pajėgų bešmergos veiksmus pareikštiems atitinkamą paramą ir mes turime remti mažumas ne vien tik tai veidmainiškai žodžiais, tačiau ir realiais veiksmais. Ačiū pirmininkė. Trys pastabos. Manau, kad vertėtų priminti vakarų atsakomybę, stabiluojant padėtį Irake, Libijoje ir Sirijoje. Manau, kad būtų verta paminėti, kad islamo valstybė neatsirado spontaniškai, kaip maras nekilo jos nariai yra pakankamai organizuoti, anksčiau yra sėdėję, pavyzdžiui, Amerikos kalėjimuose, taigi reikėtų išsameu išanalizuoti tą padėtį susijusią su Islamo valstybė. Kitas pastebėjimas susijęs su demokratiniais veiksmais ir žinau, ką <clears throat> bendro demokratija turi su bombardavimais Jemenė. Man keista, kad nekalbame apie Saudo Arabiją, Katarą, kitas autoritarnės valstybės ir pamiršome paminėti vienintelę regionų demokratinę valstybę, tai yra Izraelį. Trečias pastebėjimas susijęs su tarp religinių dialogų, kurį turėtų labiau plėtoti įvairios politinės organizacijos. Čia pirmininkas norėjo pakalbėti apie Iraną. Mums čia posėdžiaujant Lozanoje sprendžiama artimųjų rytų ateitis e, ištisoms kartoms, jeigu pavyks pasiekti susitarimą tarp e, dviejų didžiausių per pastarus 36 metus priešininkų politinių JAF ir Irano, tai Iranas visiškai pasikeis tiek iš vidaus. Turint omenyje, kad didžioji dalis Isla, e, Irano visuomenės yra nusteikusi provakarietiškai ir išoriškai turės pasikeisti ir Irano valdžia. Jeigu dvi šalis nesusitars, tuomet Iranas veikiausiai bus dar labiau izoliuotas, atsitrauks į e, užsidarys tarpusavę, užsidarys savyje ir bus įsudėtinga vėl įtikinti sėsti prie dėrybų stalo. Iranas nusipelno tapti pasaulio bendruomenės dalimi ir mes tikimės, kad ši šalis taps partnerė, o ne dalyvaus keliant daugiausiai konfliktų šiame regione. Palapėlami 30 sekundžių, ačiū. Noriu visiems padėkoti, dar turėsime galimybės bendrabiauti toliau, nes iki balandžio galima teikti pakeitimų pasiūlymus ir, ir E, noriu pasakyti, kad diskusija apriepima jau nemažai klausimų, tačiau pranešimo apimtis tik šeši puslapiai, mes todėl negalime <clears throat> todėl skirti pakankamai vietos tokiam šalims kaip Jemenas e, ir kitos šalis, tačiau viską turime daryti proporcingai. Jeigu jau norėsite, kad apie Jemeną kalbėtume, tai reikia kalbėti ir apie Tunisu, dėl Irano, sako pirmininkas, kalbėsime rytoj, kai vyks atitinkamos diskusijos dėl darybų, kurios vyksta Lozanoje. colleagues. Mėly kolegos, pasveikinkime ponę Stoltenbergą, NATO generalinį sekretorių. Manau, kad pats laikas surenkti tokią diskusiją ir aš džiaugiuosi, kad turime galimybę pasikalbėti su juo, nes mano nuomonė artimi santykiai tarp dviejų e, bendruomenių šiame mieste būtų tinkamas šiomis dienomis. Kolektyvinė gynyba jau vėl mūsų darbo atvarkėje. Mažai kas būtų įsivaizdavęs, kad tai bus prieš vos prieš keletą mėnesių. E, įvykiai Ukrainoje ir pietričių kaiminystėje negalime, leidžia mums manyti, kad neturime duotybę laikyti mūsų saugumo ir reikia e, pademonstruoti solidarumą su prisiminus, kuriems kyla grėsmė prie mūsų sienų. NATO priemė ambicingų sprendimų 14 metų e, rudenį verse, siekiant sustiprinti rytinį e, NATO pakraštį ir tikriausiai mums papasakosite apie situaciją, kaip sekasi įgyvendinti tuos sprendimus ir pasidarysite mintimis dėl to, jeigu Minsko sustarimai nebus įgyvendinti. Politinės gynybos gerimas su NATO yra būtinas, tačiau parlamentas mano, kad ES turi gilinti savo bendrą užsienio ir saugumo politiką, kurti pajėgumus ir teikti saugumą Europoje ir toliau. Aš manau, e, labai griežtai manau, kad mūsų saugumo ir gynybos politika nenukreipta prieš NATO, ji reikalinga, kad NATO būtų stipresnė, nes tik staldami ir pasidalydami savo pajėgas e, per artimės bendradarbiavimą galime užtikrinti, kad europiečiai suvadintų savo vaidmenį. ES valstybės narės išleidžia trigubai daugiau e, gynybai negu Rusija ir turi dvigubai daugiau kareivių negu Junktinės valstijos, tačiau rezultatas yra baisus. Todėl aš manau, bent kad bendros užsienio ir saugumo politikos plėtojimas yra ne prieš NATO, jis stiprina NATO, nes tai reiškia, kad europinė ramstis yra stipresnis, turi daugiau pajėgimų ir gali padėti vykdyti bendras kolektyvinės gynybos užduotis. Labai ačiū, kad atvykote pas mus ir dabar jums žodis. Ačiū, ponė pirminkė. Ačiū už kvietimą į šį posėdį ir už tai, kad sutikėte man galimybę kreiptis į du komitetus. Aš pats buvau parlamentaras 25 metus ir aš džiaugiuosi tuo svarbiu vaidmeniu, kuriuos parlamentai Taip pat ir Europos parlamentas vaidina demokratijos, demokratinėme procese. Ir aš e, tikiuosi su jumis pasikalbėti, bendradarbiauti. Aš pateiksiu įžanginę kalbą, o po to paliksiu laiko komentarams ir klausimams vėliau. Neaptarsiu visų, absoliučiai visų problemų savo įžanginėme žodėje, tačiau išdėstysiu svarbiausius iššūkius, su kuriais susidurime, o po to e, galėsime padiskutuoti apie kitus dalykus. Pirmiausia, norėčiau Jums pasakyti, kad aš e, remiu stipriai artimesnį bendradavimą tarp ES ir NATO. Manau, kad galime pasiekti daugiau, jeigu dirbsime artimiau kartu. Mes esame dvi organizacijos, kurios pagristos tomis pačiamis vertybėmis ir Mes tikime atvirą laisvą demokratinę visuomenę. Mes e, gyvename toje pačioje saugumo aplinkoje, susidurime su tais pačiais iššūkiais ir grėsmėmis. Dvidešimt dvi Europos Sąjungos narės ir e, NATO alijanso narės taip pat ir daugiau kaip 90 procentų gyventojų Europos Sąjungoje gyvena šalise, kurios yra NATO narės. Mes esame dvi skirtingos organizacijos, turime skirtingas užduotis ir atsakomybę, tačiau turime labai daug bendro. Ir todėl ir bendradarbiaujame ir turėtume galvoti apie tai, kaip plėtoti tą mūsų bendradarbiavimą. Visada buvo svarbu, kad NATO ir ES bendradarbiautų, tačiau ypač svarbu tai yra dabar. Mes gyvename tokiais laikais, kuomet manome didžiulius pokyčius e, savo saugumo aplinkoje. Kyla naujos grėsmės ir nauji iššūkiai. Jie kyla iš rytų dėl Rusijos elgesio, dėl garsiau kalbančios Rusijos, kurie atsakingi už agresyvius veiksmus Ukrainoje, kurį naudoja karinius veiksmus, kad pakeistų sienas ir prisijungtų dalį kitos valstybės. Taip pat matome iššūkius ir grėsmės kylančias iš pietų visose vidurio rytuose, Šiaurės Afrikoje yra neramumai, barbariškas e, smurtas, e, o tai visą tai vyksta netoli mūsų sienų. Yra ryšių taip pat tarp neramumų ir smurto vidurio rytuose ir Šiaurės Afrikoje ir teroristinių išpolių mūsų gatvėse Europoje teroristiniai išpoliai tiek Paryžėje, tiek Kopenhagoje buvo įkvėpti neapykantos ir smurto ideologijos, kurias e, Islamo valstybė ir kitos teroristinės e, organizacijos atstovauja. Taigi esame kitokioje saugumo aplinkoje, kuri kelia iššūkį tiek ES, tiek NATO. Todėl norėčiau pabrėžti, kad tai, ką mes darome ir ko nedarome, bus labai svarbu ateityje. Gyvename lūžio laikais, tokiais laikais, kurie bus labai svarbus ateities kartoms. Dėl to, kaip mes susitarosime su tais šiandieniniais iššūkiais kylančiais iš rytų ir iš pietų. Ir pirmiausia, norėčiau priminti Jums apie tą faktą, kad 40 metų NATO e, užsėmė kolektyvinę gynybą ir atgrasimų Europoje. Mes užtikriname tą saugumą ir atgrasimą visiems mūsų, visoms mūsų narėms. Neiššovė ne vieno šūvio nuo 48-ųjų, nuo NATO įkūrimo iki Berlyno volos griuvimo 1989 metais. Pasibaigus šaltajam karui pradėjome daugiau dėmesio skirti krizių valdymui, tų krizių, kurios galėtų kelti grėsmę mums patiems, Europos šalims, rinktinėms varstėjams, Šiaurės Amerikai. Ir mes tai darėme vykdydami operacijas Balkanuose, Bosnijoje, Hercegovinoje, Kosove, Afganistane, kovodami su piratavimu Afrikos kišulyje ir Libijoje. Dabar naujasis iššūkis yra tas, kad turime tęsti tą krizių valdymą ir tuo pat metu turime daugiau dėmesio skirti kolektyviniai gynybai Europoje. Pirmą kartą alijanso istorijoje turime užsimti abiem dalykais - kolektyvinę gynybą ir krizių valdymų kitose sritise, kitose regionuose tuo pat metu. Tai reikalauja labai daug iš mūsų visų. Ir aš išdėstysiu tris sritis, kur aš matau didžiulį potencialą padidinti bendradarbiavimą tarp NATO ir ES ir matau tris sritis, kur galime dirbti kartu, kad sudarotume su naujais saugumo iššūkiais. Pirma, pirmoji sritis yra tvarumo užtikrinimas. atsparumą, kartu didinti mūsų visų atsparumą. Taip sakydamas, aš turiu galvoje, kad galime dirbti kartu, stiprindami gynybos pajėgumus, susidarodami su naujomis, naujais iššūkiais, pavyzdžiui, hybridinis karas. Mes matome, kad tokius metodus Rusija plėtoja Ukrainoje, tai yra toks derinys, kaip panaudojamos karinės priemonės ir nekarinės priemonės, atviros ir slap, atviri slapti veiksmai, kibernetiniai veiksmai, informacinis karas ir e, klaidinimas. Tai reiškia, kad mes turime susidaroti su tokiu daugelypiu iššūkiu. Daugelypiškai NATO turi unikalių pajėgumų ir kompetencijų, ES taip pat turi kitų tų kompetencijų ir dėl to turime dirbti kartu. Noriu šiek tiek papasakoti Jums apie tai, ką daro NATO. Mes didiname mūsų pajėgų parengiamumą, didiname NATO greito reagavimo pajėgų dydį nuo 13 tūkstančių iki 30 tūkstančių mes e, e, kaip tos greito reagavimo pajėgų dalis bus Spirit e, pajėgos. O svarbiausia, šių pajėgų elementai galės būti e, pas, pasisti kur nors per 30 valandų. Taip pat įsteigėme kontrolinius vienetus e, Baltijos šalise, Lenkijoje, Bulgarijoje ir Rumunijoje. Mes padiname savo karinį dalyvavimą rytuose, ten yra daugiau e, lėktuvų, atliekančių policijos misijas, yra daugiau laivų ir daugiau e, sausmos pajėgų, kurie vykdo mokymus ir didina mūsų karinę dalyvavimą rytinėje alijanso dalyje. Tai visa tai yra reakcija į tai, <clears throat> ką matėme Ukrainoje. Tai yra gynybiniai veiksmai, proporcingi veiksmai. Ir jie e, visiškai atitinka visus mūsų tarptautinius įsipareigojimus. Tačiau mes manome, kad jie yra labai svarbus, nes NATO buvo ir ateitie turėtų sugebėti e, suteikti tą atgrasimo e, pajėgumus ir apsaugoti mus nuo grėsmių. Dėl to mes investuojame į tokią kolektyvinę gynybą. Tai yra didžiausias kolektyvinės pajėgumų padidinimas nuo šaltojo karo pabaigos. Kitis rytis, kur aš matau potencialą mūsų bendradarbiavimui su ES, yra bendrų atsparumų kūrimas su mūsų kaiminystėmis kaiminėmis šalimis. Pavyzdžiui, tiek su kaiminėmis šalimis rytuose nuo ES ir nuo NATO, bet taip pat ir pietuose. Tokios šalis kaip Ukraina, Moldova, Gruzija yra NATO partnerės, jos bendradarbiauja ir su ES, jos visos yra pasirinkusios kelią eiti e, link Europos bendrų vertybių pagrindų, todėl turime artimai su jomis dirbti. Jos visos pat yra Rusijos spaudimą, turime jas remti ir stiprinti jų galimybės atsilaikyti Rusijos grasinimams. Ir vėlgi tam tikras vaidmuo tenka tiek ES, tiek NATO. Mes dirbame su tomis šalimis, siekdami joms padėti modernizuoti ir reformuoti savo gynybos sektorių, kurti institucijas. O tai, aišku, yra ir visuomenės reformavimo dalis. Aš žinau, kad Europa atlieka svarbų darbą taip pat padėdama reformuoti politinės institucijas, E, gerinti valdyseną ir kovoti su korupcija. Ir aš manau, kad e, tas bendradavimas su mūsų kaiminėmis šalimis šeš, rytuose bus labai e, svarbus klausimas per rytų kaiminystės vadovų sustikimą tarp ES ir tų šalių partnerių, kuris įvyks šiemet vėliau Rygoje. Taigi darbas su partneriais rytuose yra mūsų bendras darbas ir tikslai yra mūsų vienodi. Tas pats, jeigu pažvelgsime į pietus. NATO dirba su partnerės šalim, šal, šalimis pietuose, siekdama padinti jų pajėgumus, stabilizuoti šalis, kovoti su terorizmu ir prisidėti prie stabilesnio regiono vystimosi. Pavyzdžiui, mes dirbame su Jordanija. Jordanija yra stabili šalis, tai yra nestabilumo sala, nestabilumo jūroje vidurio rytuose. Mes dabar vertiname ir Irako vyriausybės prašymą apie tai, kaip NATO galėtų padėti Irakui vykdyti reformas, stiprinti institucijas ir didinti jų švietimo pajėgumus gynybos srityje Visą tai daroma siekiant sustiprinti Irako pajėgumus kovoti su terorizmu ir sukurti stabilesnę šalies plėtrą. Mes esame taip pat pasirengę dirbti kartu ir su Libija, stiprinant jos gynybos pajėgumus, kai tai leis padaryti saugumo situaciją. Tai yra šalis ir regionai, kur ES taip pat dirba svarbu darbą ir kuo daugiau galėsime dirbti kartu, tuo daugiau ir pasieksime. Kai, jeigu šios šalis bus stabilesnės, mes būsime saugesni. E, mes, reišk, mes galvojame, kad mes galime projektuoti tą stabilumą, nepanaudodami daugiau pajėgų, tačiau turime dirbti su partnerimis, padėti remti jas ir sukurti, kad jos galėtų skurti stabilę situaciją pačios. Na ir trečioji sritis, kurioje mano nuomonė yra daug galimybių dirbti kartu Europos Sąjungoje ir NATO. Ir investicijos gynybos srityje. Neįmanoma padidinti mūsų karinių pajėgumų ar e, atlikti daugiau pratybų, mokymų ir užtikrinti kolektyvinę gynybą. Ir tuo pat metu remti šalis partnerės tiek rytuose, tiek pietuose, neinvestuojant daugiau į gynybą. Tikriausiai visi žinote, manau, kad nuo 90-ųjų metų iki šiandien išlaidos gynybai nuolat mažėjo e, Europos, tarp Europos NATO alijanso narių. O 2014 metais pagaliau padidėjo, padidėjo e, iššūkiai saugumui, matome ISIS kilimą, Rusijos veiksmus Ukrainoje, todėl nuo 14 metų grėsmės padidėjo, tačiau išlaidos gynybai sumažėjo 3 procentais tarp Europos valstybių, kurios NATO narės. Taigi grėsmės padidėjo, o išlaidos gynybai sumažėjo. Taip tęstis negali. Čia kalbame apie bendras e, išlaidas gynybai, tačiau reikia kalbėti ir apie naštos pasidalymą, nes lankiausi Junktinėse valstijose ir Kanadoje. Klausimas JAV keliamas visada yra, kada europiečiai ims daryti daugiau. Europos NATO sąjungininkų BVP yra beveik toks pat kaip Junktinių valstybių. Nepaisant to, Junktinės valstijos išleidžia daugiau kaip dvigubai daugiau gynybai negu mes. Na ir tai sudaro apie 70 procentų NATO visų gynybos išlaidų. Tokia situacija nėra tvari. Todėl aš džiaugiuosi tuo, kad visos Europos NATO alijanso narės, tai yra ir daugelis ES narių, praėjus rudenį nusprendė e, nusprendė prisimti gynybos įsipareigojimus, pažadėdami mažinti, nu, sustabdyti mažinimą gynybai ir laipsniškai padidinti išlaidas gynyboje, augant ekonomikai ir e, siekiant 3 procentų ribos per vieną dešimtmetį. Tai turime daryti, nes taip pat galima galvoti ir apie protingesnius būdus, kaip išleisti pinigus, veiksmingai panaudoti jos lėšas, sutelkti pajėgumus ir jo jais dalytis. Tačiau per ilgesnį laikotarpį nebus įmanoma gauti daugiau, panaudojant mažiau. Todėl atėjo laikas investuoti daugiau į gynybą, nes realiai pasaulis yra pasikeitęs. Todėl aš džiaugiuosi NATO sąjungininkių tiek Europos, tiek Šiaurės Amerikos e, sąjungininkų įsipareigojimas didinti išlaidos gynybai. Na ir baigdamas, norėčiau pabrėžti, kad jeigu dirbsime kartu, stiprindami mūsų atsparumą, tiek kaip partnerės tiek e, dirbdami su e, kaimynėmis. Jeigu daugiau investuosime į gynybą, tuomet ES ir NATO ir ateityje sugebės apginti mūsų pamatinės vertybės, atviras demokratinės visuomenės, nes tos vertybės yra pagrindas NATO ir ES egzistavimui, todėl mes turime dirbti dar artimiau ateityje. Ačiū uždėmesi ir esu pasirengęs išklausyti jūsų klausimų. Thank you very much. I think uh, we have a serious problem now. Man atrodo, turime rimtą problemą. Turime bent 30 norinčių pasisakyti ir uh, nedaug laiko diskusijoms. Taip pat Ne, ne, pamirškit viskas, jau 32 būtumėm sąraše. Kadangi turime, kadangi susėdė dirbame kartu, tai siūlyčiau visų pirma išklausyti AFET ir sėdė koordinatorius ir pranešėjus. Manau, kad tai būtų sažiningiausia. Tai reiškia, kad kiekvienas turėtų po minutę, kad kaip galima daugiau parlamentarų galėtų pasisakyti. Jei pritartume tokiai procedūrai, man atrodo, tai būtų vienintelis įmanomas variantas. Todėl norėčiau suteikti žodį dabar poniai Fortygai, kaip saugumo ir gynybos pakomitečio pirmininkiai visų pirma, jį galėtų pasakyti. Visų pirma, generalinis sekretorių pasidalėjimas našta, reikia pasakyti. Ne, 30, 33 būtumėt, ne. Ne, dar nebaigiau, atsiprašau. Turime ats, priminti amerikiečiams ir atsiminti, kad tarp išlaidų yra ir ta minkštosios galios kaina ir tas pasirengimas visa pagalba pasauliu iš ES. ES skiria tris kart daugiau pagalbos nekariniai užsienio pagalbai. Reikia atsižvelgti ir į tai, kad būtų teisingai galima apibriežti, kaip našta pasidalyjama. Nemanau, kad mes galėtumėm dar daugiau iš nacionalinių biudžetų skirti pinigų, net Junktinė karalystė, kuri tokia artima NATO, nusprendė tų dviejų procentų nesiekti biudžete. Taigi tas klausimas dėl glūdesnio bendarbiavimo ir dėl sinergijos už, poveikio užtikrinimo yra labai svarbus, kad būtų galima gauti daugiau naudos iš tų pinigų, kurie turimi, kurie panaudojami. Mano nuomonė, tai būtų labiau į ateitį orientuotas e, variantas. O dabar žodis poniai Fotygai. Secretary. Secretary Ačiū pirmininkė. Generalinį sekretorių noriu šiltai pasveikinti su Europos parlamente. Ačiū už Jūsų pasisakymus, už Jūsų pastabas. Noriu pasakyti, kad Jūs esate vienas iš tų Europos politikų, su kuriuo mes tikrai Lenkijos siejame tikrai svarbius tokius jausmus, e, e, galvojant apie energetinį saugumą ir aišku, vėliau mes atsimename, kai buvo visi tie dalykai mm, sušvelninti, kaip viskas buvo mm, iki galo negyveninta, tai yra tas dujotikis. Ir galvojant apie NATO parlamentinę asamblėją, Dubrovnike, pakartoti NATO pažadus Ukrainai ir Gruzijai, kad vieną dieną jos taps NATO narėmis. Kaip jūs apibūdintumėte dabar šių šalių situaciją? Antras klausimas. Per NATO parlamentinę asamblėją taip pat e, Hagoje jūs kalbėjote apie patikos fondus Ukrainai. Kaip pritrauktumėt mm, tų, tuos, kurie dalyvautų tose patikos fonduose. Merci, monsieur le, le président. Monsieur... Ačiū pirmininkė, gerbiamas generalinis sekretoriau. EPP mm, frakcijos vardu e, užsienio reikalų komitete aš norėčiau Jūs pasveikinti, o pats asmeniškai norėčiau pasiteirauti dėl to, ką Jūs pavadinate papildomumu koordinavimus ES, ypač krizių valdymo srityje. Mm, aš galvoju, iš tikrųjų, ES ir NATO labai papildo viena kitą ir gali gerinti tuos santykius, sustiprinti juos. Ir aš manau vis tik tai tas papildomumas mm, turi būti tokio masto, kad būtų galima pasidalyti darbais, pareigomis Iš vienos pusės lyg ir sakoma, kad kariniai dalykai vien tik tai NATO, civiliniai klausimai vien tik Europos Sąjunga. Man atrodo, kad galvojant apie tai, kad grėsmių yra labai daug ir labai įvairių, apie ką jūs kalbėjote, ES negali sauliaisti um, pasilikti vien tik tai karinę mm, autonomišką misiją, autonomišką atskirą nuo NATO, nes reikia galvoti, kad iš tikrųjų tai yra didžiulė, labai nestabili erdvė, yra daug konfliktų galimybių, krizių galimybė ir um, NATO iš tikrųjų pagal tradiciją yra kaip ir um, tokią tinkamą organizaciją krizių valdymui užtikrinti. Ir taip pat norėčiau pasirauti su nuomonės, kuris yra susijęs su, su, su pirmoji mano klausimu. O tai yra klausimas, kuris daug kelia diskusijų. Čia yra Turkija, yra įvairių um, pozicijų dėl Turkijos. Vis tik tai tai yra ypatinga situacija. Herr Generalsekretär, auch von uns recht herzlichen Dank für Ihre. Generalinis sekretoriau, mes taip pat norime Jums nuoširdžiai padėkoti už Jūsų aiškiai išdėstytas čia labai apgalvotas mintis. Man visuomet susidaro įspūdis, kad e, NATO generalinis sekretorius visuomet sako tik tiesą. Pritarėme daugumą Jūsų minčių, ypač susijusių su mums tenkančiomis skirtingomis užduotimis, tačiau jūs minėjote ir teigiamo bendradarbiavimo pavyzdžių, kuris yra ne tik įmanomas, tačiau ir būtinas. Taip pat e, jūsų mintis dėl paramos pietų arba pietričių Europos šalims kaip Jordanijai Galime jam tik pritarti. Du klausimus noriu užduoti susijusius su mano veiklos sritimi. Pirmiausia, noriu išgirsti jūsų įvertinimą dėl padėties vakarų Balkanuose, kadangi esu pranešėjęs dėl Albanijos pažangos. Ir antras klausimas dėl dabartinio konflikto su Rusija. Ar yra kokių nors uh, požymių, kad dabartinė Rusijos vyriausybė uh, siekdama e, savo galios politikos tikslų Ukrainoje galėtų planuoti kokį nors ginkluotą įsiveržimą į NATO narę. Uh, well, my... Ačiū, generalinis sekretorius. Mano frakcija trečia tai pagal dydį ACR. E mes pasisakome už frontlantiškus santykius, mes už NATO. Mes tikrai džiaugiamės to, ką jūs sakėte dėl 2 procentų, netgi dėl to, kad reikėtų iki 3 procentų didinti karinės išlaidas um, valstybės narės. Ir mes pasisakom prieš tai, kad uh, bus būtų um, atsiema nuo NATO ir iš tikrųjų reikia galvoti apie NATO ir JAF interesus, uh, kaip derinti tai su kaip tai daro su Europos Sąjunga ir labai svarbu yra koordinuoti, aš pritariu, kad tai yra labai svarbu koordinuoti NATO realias pastangas, e, kovojant su piratavimu, gerinant kibernetinį saugumą. E, kaip jūs e, ar jūsų pavaduotojai sutinka su panė Margerinė Briuselė ir aptarėte tos klausimus. Ir dabar dėl Libijos NATO sėkmingai pavyko padėti tašką Kadafio režimo valdymo istorijoje, bet galvojant toliau apie apie tai, kad, kad saugumas būtų atkurtas. Mes tikrai negalime laukti, kol taip e, įvyks savaime, galvojant apie tai, kas vyksta prie sienų. Libijoje dabar yra ISIS, aišku, tai yra dar pavojingesnis žlugusios valstybės scenarius. Ir galiausiai NATO plėtra, kaip ir ES plėtra, buvo tikrai sėkmės istorija. Ir kaip Jotkalnijos pranešėjas, aš norėčiau jūsų paprašyti, pasakyti, kada gali būti ta valstybė pakviesta įstoti. Dankjewel, voorzitter. Ehm, ačiū pirmininkė, ačiū e, generalinio e, sekretoriui už tai, kad atvykote pakankamai greitai. Jūs vėlse kalbėjote apie tai, kad valstybės NATO narės turėtų skirti 2 procentus savo e, biudžeto gynybos išlaidoms, tačiau dauguma valstybių narių šio pažado nesilaiko. Noriu paklausti, mm, kaip periodiškai jūs tikrinate ir vertinate gynybos išlaidas dydį NATO valstybių narių, ar kartą per metus, ar kartą per ketveris mėnesius. Taip pat noriu paklausti, kokia realia jūs laikote Rusijos e, grėsmę Europai kaip vertinate Putino pareiškimus, kad jis gali panaudoti brandolinį ginklą, jis apie tai kalbėjo televizijoje, nes Europos parlamente mes kiekvieną dieną šios klausimus svarstame, taip pat jūs daug kalbėjote apie būtinybę stiprinti Europos gynybą, pateikėte šiek tiek skaičių laimiai, tačiau mes turime e, galvoti ir apie bendras investicijas į gynybą, tačiau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 Aš kalbėčiau apie gynybos išlaidos kainą, iš tikrųjų, kalbėjote apie tos 2 procentus, iš tikrųjų reikia kelti klausimą, čia neskalbam apie daug skaičių, bet pamirštame e, kokybę, ne vien kiekybė yra svarbu, investicijos e, E, jeigu yra investicijos tik tai į karą, tai jos nieko neduoda, reikia galvoti apie apmokymus, apie tinkamai paruoštą e, personalą. Ir e, vienas dalykas yra turėti pakankamai karinės įrangos, bet kitas dalykas, jeigu nesugebėt tos įrangos panaudoti, tai kas tada? Tai, man atrodo, iš tikrųjų reikia sugrįžti prie to 2 procentų klausimo ir galvoju, kad reikia didinti bendrą gynybos biudžetą. Taip pat jūs kalbėjote apie Libiją, aišku, aš, tai yra labai svarbus klausimai ir mes matėme, kokia yra situacija mm, pasitraukiant iš valstybės nebuvo pagalvota apie tinkamą strategiją ir dabar matome, kad koks dabar ten kaosas, taigi galvojant apie tai, ką reikėtų, kokios reikėtų strategijos dabar. Okay. Mrs. Stoltenberg, you're of course a keen supporter. Mes antrame, aišku, jūs remiate Norvegijos narystę NATO. Tai aš įsivaizduoju, kad jūs pasisakate už glaudesnius ryšius už NATO, tarp NATO Europos Sąjungos, tai natūralu ir džiugu. Dabar dėl penkto straipsnio, kas man būtų svarbu, NATO narės taip pat turi galvoti, ar, ar paremtų, turėtų svarstyti paramą e, kitoms valstybėms, kolegiams Ir pagal Lisabono sutartį valstybės narės privalo suteikti pagalbą. Taigi, prieš porą savaitę mes girdėjome, kad pirmininkas Junkeris paragino sukurti ES armiją. Tai aš esu tarnavęs Junktinės karalystės armijoje, aš noriu paklausti, kokį poveikį tai turėtų, ar čia nebūtų kažkokio tai konflikto dėl iš lojalumo ir kaip tai įtakotų, jeigu Europos Sąjungoje tai būtų formuojama, iš tikrųjų, kaip tai įtakotų NATO. Ir dabar dėl tų 2 procentų, mano partija remia 2 procentų biudžetą, um, aišku, turint omenyje ekonominį nuosmukį ES reikia galbūt analizuoti tą skaičių, nes bendra suma darosi vis mažesnė. Tuo baigsiu pirmininkė. Um, aišku, mūsų BVP galbūt būtų didesnis, tai galbūt mūsų tada indėlis būtų ir didesnis įvertinus situaciją. What one? It's, it's been four. Okay. Thank you. I, I will try to be brief and, uh, and Ačiū, pasistengsiu kalbėti trumpai. Kai kurie parlamentarai teiravosi panašių dalykų, susijusių dalykų, tai pasistengsiu pasistengsiu kalbėti kaip galima trumpiau. Visų pirma, ponė Fotyga dėl atvirų durų į Ukrainą mm, labai svarbu. Visų pirma, kad mm, kiekviena suverni valstybė turi teisę spręsti dėl savo kelio, taip pat ir dėl saugumo srities sprendimų, dėl to, kur ir, ir nori priklausyti. Um, Tai yra įtvirtinta ir Helsinkio baigiamame akte ir kitose e, aktuose susitarimuose. E, tai akivaizdu, kad mm, jeigu esi nepriklausomas suverenus, tai tu turi teisę spręsti, ar nori priklausyti alijansui kažkuriam ar ne. Ir reikia gerbti mm, abu sprendimus. Niekada nereikia nieko bandyti priversti jį prisijungti prie alijanso ar organizacijos. Bet jeigu jie nori, tai aišku, tuomet yra tai klausimas tarp narystės siekiančios valstybės valstybės ir tos konkrečios organizacijos. Jeigu kažkas nori tapti NATO nare, tai tą klausimą turi spręsti 28 alijanso sąjungininkės ir ta valstybė, kurie siekia narystės. Daugiau niekas neturi teisės kištis, o bandyti vetuoti tai. Ir aišku, tai pasakytina ir apie Rusiją. Nes tada jie bandys sukurti kažkokias tai įtakos zonas, kur bandys kontroliuoti savo kaiminės. Gruzija. Jie paprašė narystės, mes turime visapusišką paketą, padedame Gruzijai per apmokymus, reformų įgyvendinimą, institucijų stiprinimą, kuriame didelį apmokymų centrą ten Visa tai yra mm, daroma siekiant padėti jiems žengti keliu link narystės NATO, kad jie atitiktų standartus, reikalavimus, kurie keliami NATO nariai. Ukraina e, neseniai paskelbė, kad jie pradės reformų procesą, kurio tikslas bus e, prašyti narystės NATO vėliau. E, jie pasakė, aišku, kad tam reikės laiko, aišku. Esmė yra tokia, kad mes įvertinsime galima na, Ukrainos narystės prašymą lygiai taip pat kaip ir visus kitus narystės prašymus, bet turėsime prie to klausimo sugrįžti tada, kai jie pateiks narystės prašymą. Toliau buvo klausimas dėl jos kalnyjos. Galiu atsakyti tame pačiame raunde. Čiaustanak teiravosi dėl e, Jotkalnyjos. Jotkalnyje yra tokia valstybė, e, kurie pažadėjome įvertinti situaciją ir priimti sprendimus iki metų pabaigos. Taigi turėsime šį klausimą spręsti NATO pakankamai greitai. E, Danžan teiravosi Ir noriu pabrėžti, kad NATO yra ir politinis alijansas, ir karinis alijansas. NATO tikrai ne visuomet atlieka vien tik tai karinį darbą. Mes taip pat turime ir daug politinio bendradarbiavimo veiklos su daug valstybių visame pasaulyje, bet aišku, turime ir unikalių įrankių Mm, galvojant apie karinius pajėgumus, įvairias valdymo struktūras, savykumo užtikrinančias struktūras turime ir turime ilgametę patirtį e, karinių operacijų srityje. Toliau ponas Fleckenstein. Teiravotės, ar būtų čia konfliktas su Rusija. Mes nematome kol kas jokios mm, tiesioginės grėsmės NATO sąjungininkiai mes toliau stengiamės užtikrinti atgrasomą į poveikį ir kodėl mes neižvelgėme dabar kol kas neišvengiamos grėsmės, betarpiško grėsmės mm, NATO sąjungai yra priežasis yra ta, kad NATO yra pakankamas atgrasimas, atgrasomasis poveikis yra pakankamas ir todėl mes stipriname būtent tą pusę ir naujus pajėgumus. Tai yra NATO sėkmė Mes daugiau nei 60 metų e, esame kartu ir užtikriname atgrasomąjį poveikį visoms e, NATO sąjungininkėms. Toliau buvo klausimas dėl Libijos. Ir, e, taip, dar Vakarų Balkanai. Stengiuosi trumpai kalbėti. Vakarų Balkanai, man atrodo, yra toks regionas, tokia vieta, kur mes matome, kur ES ir NATO dirba iš vien labai gerai. Mm, visai neseniai lankiausi Kosove, mes turime NATO mm, pajėgas ten stabilumui ir saugumui užtikrinti. Tiek Priština, tiek Belgradas džiaugiasi e, jų buvimu ten. Taip pat turime ir ES su Euleksu visų tuo mm, stiprinimu šioje srityje ir aišku, mes dirbame kartu ką daro NATO, ką daro ES, yra vienas kitą papildantis darbas ir mes stipriname stabilumą ir saugumą Kosove. Tai iš tikrųjų puikus pavyzdys, kaip ES ir NATO gali dirbti kartu. Taip pat Bosnijoje ir Hercegovinoje bendradarbiaujame. Vakarų Balkanai susiduria su įvairiais iššūkiais, jų yra daug, tačiau aš manau, kad Vakarų Balkanai nuo pat tuo momento, kai NATO pradėjo operacijas ten, um, ano dešimtmečio pabaigoje, Kosove, Serbijoje, Bosnijoje, Hercegovinoje, iki pat dabar dabar Manau, kad tai yra pavyzdys, kaip Europa ir NATO prisėmė atsakomybę už tai, kad stabilizuotų savo kaiminystę. Dėl to, kad mums tenka ir moralinė pareiga tai padaryti, bet ir dėl to, kad stabilizuodami vakarų Balkanus mes taip pat sukūrėme mm, daugiau saugumo ir savo patiems. Toliau kaip dažnai sutinku su ponia Margelinė, e, pakankamai dažnai, jau kelis kartus su ja susitikome. Man atrodo, po poros dienų, kai tik tai jie pradėjo šias pareigas eiti, susitikome, mes esame seni bičiuliai, iš tikrųjų palaikome puikus ryšius ir su Donaldu Tusku, ir su Martinu Šulcu e, susitikęs ir sutinku su daugeliu politinių lyderių ES. Tikrai turime ir bendarbiavimą tarp e, biurų, tarp mūsų darbuotojų. Uh, įvairiose srityse, pavyzdžiui, vakarų Balkanai yra bendra veikla ir Afganistanas, pavyzdžiui, NATO pajėgos daug metų jau užtikrina saugumą, kuris yra nepaprastai svarbus ES ir kitoms partneriams, kurios teikia ten vystamą pagalbą, humanitarinę pagalbą. Taip pat mm, Somalio kišulyje, Afrikos kišulyje mes dirbame kartu, kovodami su piratavimu. Uh, Tai yra iš tikrųjų ta visa atsakomybė, ta, ta, tos užduotis įvairiais lygmenimis, nuo pat viršaus, pačio viršaus per visas mūsų organizacijas, visais lygmenimis, mes dirbame kartu, mes bendradarbiaujame, mes užtikriname bendrą ES ir NATO veiklą. Toliau, nevelkmas teiravosi. Tai kalbėjo apie 2 procentus, daug kas iš jūsų minėjote 2 procentus, aš noriu pabrėžti, turiu sąžiningai kalbėti su jumis ir pasakyti, kad kai buvau finansų ministras, buvau atsakingas už um, gynybos biudžeto apkarpimą ir turiu pasakyti, padariau tai su dideliu entuzijazmu. Kaip finansų, kaip finansų ministrai ir įvairios Europos vyriausybės padarė tai nuo praeito dešimtmečio pabaigos. Uh, Man atrodo, iš pradžių tikrai buvo e, įmanoma tai apginti, buvo galima pasakyti, kad štai šaltas karas baigėsi ir saugumo situacija visiškai pasikeitė. Taigi aš atsimenu, kad aš savo vyriausybėje pasakiau, kad kadangi saugumo aplinka yra pasikeitusi, šaltas karas yra pasibaigęs, yra įmanoma mažinti gynybos biudžetą. Tačiau po to, kai vėl pasikeitė saugumo aplinka, kai matome, kad periname prie tokios situacijos, kuomet kyla nuolat grėsmės, nauji iššūkiai tiek iš rytų, tiek iš pietų, tai aišku, mes turime vėl iš naujo prisitaikyti prie pasikeitusios situacijos. Ir todėl, kai buvau ministras pirmininkas, pradėjau didinti gynybos išlaidas savo šalyje. Taigi iššūkis yra sugebėti sumažinti gynybos išlaidas, kuomet įtampa mažėja, bet po to ir padidinti tas išlaidas, kuomet atsiranda poreikis gynybos išlaidas didinti. Ir dabar pasaulis e, yra toks, kuriame yra daugiau iššūkių. Taigi mes turime didinti gynybos biudžetą. Tikrai niekas nesitikė, kad mes pasieksime tų dviejų procentų rytoj. Ką mes pasakėme Velse? NATO vadovų sutikime mes pasakėme, kad reikia sustabdyti e, biudžeto mažinime ir po to po truputį pradėti didinti. Aš suprantu, kad pasiekti tos 2 procentus gali būti sunku, todėl aš sutinku, sponsavos, kad labai svarbu pinigus naudoti efektyviai. Todėl aš remiu visas tas pastangas apjungti biudžetus e, apjungti į bendrą katlą, dirbti kartu, Aišku, tai yra labai svarbu, tačiau jeigu uh, viską mažint, jeigu vis mažini, daugiau gauti rezultatą iš, mažesnė, e, iš mažiau įdėtų pinigų, aišku, labai sunku yra užtikrinti tai ilgą laiką. Todėl būtent labai svarbu dabar mažinti tuos karpimus ir po to pereiti prie didinimo. Aišku, visada politikai nori galbūt pinigus skirti kitiem dalykam, ne gynybai, o sveikatai, švietimui, infrastruktūrai, tačiau kartais tenka investuoti ir į saugumą, nes saugumas yra tas pagrindas, kuris yra būtinas visoms kitoms rytims, mūsų atvirai visuomeniai, mūsų klėstėjimui, mūsų stabilumui aplink mūsų užtikrinti. Todėl mes turime investuoti į gynybą. Toliau, James Carver, uh, sakėte, kad nekeista, kad aš pasisakau už glaudesnį bendradarbiavimą tarp ES ir NATO. Uh, nesugebėjo užtikrinti, kad Norvegija įstotų į ES. Taip tiesa, aš kovojau už tai, kad Norvegija įstotų į ES, bet, na, Norvegija yra tokia valstybė, kuri dėrėjosi dėl stojimo sutarties ES, paskui viską a, numetė ne kartą, o du kartus ir <laughs> pralaimėjome referendumus. Ir tada išvykau, bet, bet kokia atveju, aš, lab, aš labai tikiu bendradarbiavimu, manau, kad jis yra labai svarbus. Dabar dėl Europos gynybos. Europos Sąjunga turi pati nuspręsti e, Dėl to aš sveikinu bet kurios Europos valstybės pastangas stiprinti savo gynybos pajėgumus, stiprinti savo gynybą, investuoti daugiau į gynybą, nes tai tik sustiprins saugumą tiek NATO e, sąjungininkių, tiek Europos valstybių. Bet labai svarbu pabrėžti, kad turime vengti dubliavimuose. Turime užtikrinti, kad tai, ką daro Europos Sąjunga, būtų pat papildoma tam, ką daro NATO, kad būtų papildomumas, nes NATO užtikrina saugumą ir kolektyvą efektyvinę sąjungininkių gynybą ir tą daro jau 65 metus. Manau, kad turėtumėm tęsti tą darbą, bet lygiai taip pat turime užtikrinti, kad e, savo išteklius naudotumėm geriausių būdų ir išvengtumėm dubliavimuose. Tad e, labai svarbu užtikrinti papildomumą, kad tai, kas da, tai, ką daro ES, papildytų tą, ką daro NATO. Atrodo, kad e, tai visi klausimai, stengiuosi kalbėti trumpai, bet tikrai nelengva buvo. Ačiū. Ačiū dabar žodis kiekvienam nariu po minutę. Ponas Kelam. Dėkoju už greitą reagavimą į krizę Ukrainoje. Jūs sakėt, kad nematot, jog būtų kokia rimta grėsmė bet kuriai ES valstybei, bet aš atstovauju Estijai ir taip pat pasisakyčiau ir kolegų Latvių vardu. Manoma, kad jeigu Putinas nuspręs žengti žingsnį toliau, tai kitas žingsnis bus Baltijos valstybės. Putinas nori patikrinti, ar tikrai NATO yra toks patikimas partneris. Problema yra ta, kad agresija vis didėja. Taigi aš norėčiau užduoti klausimą e, apie rusų kareivių vykdomą veiklą mūsų kaiminystėje. Kalbant apie pilkąją zoną, tai manau, kad tos provokacijos gali tapti rimta agresija. Jūs taip pat minėjote e, finansavimą ir išlaidas gynybai. Jūs kalbėjote apie tai, kad mes tengiamės sumaž... kad mes turėtume liautis mažinę finansavimą. Tačiau kaip tą situaciją išspręst? E, ponė generalinį sekretorių. Ar kalbant apie iššūkius susijusius su Ukraina, mes negalim susidoroti su e, rusų vykdoma propagandos kampanija. Iš tiesų, rusų Rusai skirti, rusų propaganda yra skirtingai vertinama ir NATO, ir Europos Sąjungos. Kai NATO narės ar Europos Sąjungos net nepasisako vieningai apie įrangos tiekimą kovai su ISIS. Kalbėjot apie finansavimo didinimą. Ką mes turim daryti, ar didinti tą finansavimą, ar užtikrinti, kad, jis būtų, kad finansavimo lėšos būtų naudojamos efektyviau. Kalbant apie technologijas, reikėtų taip pat kalbėti ir apie infrastruktūrą, apie tai, iš kur tos technologijos e, yra įsigyjamos. Iš pradžių koordinatoriam. Dabar žodis Vanor. Dėkoju, ponė pirmininkė. Nereikėjo maišyti jungtinių tautų ir Europos Sąjungos. Jungtinių tautų gynyba tai nėra tas klausimas, kurį turėtų spręsti Europos Sąjunga. Priešingai negu mano geras draugas ir kolega Danžan pasakė, mes manau, kad mes turėtume daugiau dėmesio sutelkti į pilietinę visuomenę. Dažnai e, mūšis yra pralaimamas ne mūšio lauke, bet e, mūsų valstybėse narėse. Ką Jūs manot, ką turėtų daryti e, NATO siekiant užtikrinti, kad visuomenė būtų geriau informuota apie esantimus konfliktus. Dėkoju pirmininkė, dėkoju generalinį sekretorių. Kai jūs, jūs kalbėt apie tai, kad mums reikia didinti demokratiją, žmogiškumą ir taip toliau, aš linkiu jum daug e, sėkmės e, dirbant tokiu sunkiu laikiu ir norėčiau taip pat paprašyti apie. E, pa, papra, paprašyčiau plačiau pakalbėti apie atsparumą, kalbant apie internetinės technologijas. Ar kaip mes elgtumėmės, e, jeigu kiltų grėsmė internetui, ar galėtumėt plačiau pakalė, pakalbėti apie mūsų e, atsparumą internetinėms grėsmėms? Dėkoju pirmininkė, dėkoju generalinį sekretorių. Pakartodamas tai, kas ką tik buvo pasakyta, noriu patikinti, kad E, Europos saugumas nėra susijęs vien tik tai su gynyba. Viską reikia apibriežti gerokai plačiau. Mane domina, kaip jūs e, išplėsite šias mano minėtas rytis, juk visada kalbate tik apie tuos skaičius, apie 2 procentus. Tad Tačiau mes kalbam kalbėti ir apie efektyvumą, apie lėšų efektyvų panaudojimą. Jeigu dabar sakom, kad reikėtų finansuoti gynybą daugiau, ar tai reiškia, kad viskas vyks efektyviau? Dėkoju pirmininkė, generalinis sekretorių. JAV konvojus vyko per Čekijos Respubliką, pajėgos dalyvavo bendruose mokos, mokymuose kartu su Baltijos šalių atstovais. Ir tai parodė, kad mes esame įsipareigoję ginti bendras mūsų visų vertybės. Generalinis sekretorių, aš norėčiau jūsų pasiteirauti, ar dabar yra tas laikas parodyti, kokios yra mūsų bendros vertybės ir kokie mūsų įsipareigojimai. Taip mes negalime užsimerkti ir nežiūrėti į tai, kas vyksta rytuose, bet taip pat turėtume pasižiūrėti, kas vyksta ir vakarų Balkanuose. E, Sirijos vykdomi veiksmai, e, veiksmai, kurie vyksta Kroatijos e, pasienyje, Putinas vyko pavyzdžiui į Belgradą, ar tai galima vadinti taiklia Rusijos strategija. O kitas klausimas susijęs su tuo, kad vakarų Balkanų atstovai vyksta į islamo valstybę ir kovoja ISIS pusėje. Kaip jūs tai vertinate? Dėkoju, ponė pirmininkė, sako ponas Borgėzo, kalbėsiu labai trumpai. Girdėjau, kad e, prezidentas Erdoganas pasisakė, išreiškė savo didžiulį pasitenkinimą, kalbant apie padėtį Irane. Tai puikia proga išgirsti generalinio sekretoriaus nuomonę e, koks yra Turkijos vaidmuo ir kaip galima vertinti jos veiksmus šiuose kovose. Koks yra Turkijos vaidmuo e, kovojant prieš terorizmą islamo valstybėje? Turkai juk ne visada turėjo vieningą nuomonę ir kyla konfliktas, konfliktas tarp mūsų ir musulmonų vertybių. Aš taip pat norėčiau pasiteirauti, kokia yra dabartinė politinė e, situacija Serbijoje, atsižvelgiant į tai, ką minėjo mano kolega iš Kroatijos. Dėkuoju. Dėkoju, ponė pirmininkė, dėkoju generalinė sekretorių, kad atvykote, kad pasisakėte, kad kalbate apie glaudesnį ES ir NATO bendradarbiavimą. Aš esu šešėlinis e, pranešėjas Bosnijos e, klausimų. Bosnija norėtų prisijungti prie tarptautinių organizacijų, prie NATO generalinį sekretorių dabar yra įtraukta nuostata, ta, kad e, nuostata, kuri trukdo Serbijai tapti NATO nare. O kokia padėtis yra Jotkalnyjoje? Kalbant apie Bosniją, Tai ir dar labai trumpai. Irano ir brandolinės ginkluotės klausimas. Kartu su ponė, ponu pirmininku lankiausi daugybėje valstybių. Tad norėčiau pasiteirauti, koks jūsų nuomonė Irano vaidmuo artimuosius rytuose. Dėkoju, ponė pirmininkė. Kaip Jūs vertinate tolimesnius Rusijos veiksmus Ukrainoje? Ar esame pasiruošę kovoti prieš hybridinį karą NATO pasienio valstybėse ir kaip pasiekti tą 2 e, procentų ribą tose valstybėse, kurios patiria fiskalinį deficitą? Dėkuoju. Visų pirma, ponas Kahan, e, kuris teiravosi, ar Baltijos šalims kyla kokiu nors grėsmių ir ar NATO yra pasirengusi Baltijos šalis ginti. Kaip minėjau, mes nematom jokios tikros rimtos grėsmės prieš kurią nors NATO valstybę, įskaitant ir Baltijos valstybės. Tačiau dabar e, nauja, dabar situacija yra pasikeitusi. Rusija veikia agresyviai ir situacija bloga ne tik Ukrainoje, bet Rusijos pajėgos yra dislokuotos ir Moldovoje, e, buvo kariniai veiksmai Gruzijoje, jie aneksavo Krymo pusėsalį ir e, remia separatistus, separatistus kurie kuria nestabilumą Ukrainoje. Ir žinoma, tai didina mūsų susirūpinimą ir nerimą. Štai todėl mes e, turim dirbti šioje naujoje e, su, su saugumu susijusią situaciją. situaciją mes esam geriau pasirengę, mes vykdom daugiau mokymų, mūsų pajėgos sutelktos atitinkamose valstybėse. Mes steigiame atskirus dalinius Baltijos šalyse. Taigi mes imamės visų šių veiksmų, norėdami užtikrinti, kad net ir tokioje naujoje pasikeitusioje aplinkoje NATO gali tęsti tą darbą, kurį darė daugybę dešimtmečių, tai yra saugoti nuo grėsmių. Būtent todėl mes keičiamės, kad galėtume užtikrinti saugumą visom savo šalim narėmis, skaitant ir Baltijos valstybės. Mes esam pasirengę, bet žinoma, kad mes keičiamės, mes investuojam daugiau lėšų ir skiriame didelį dėmesį kolektyviniai saugai. E, taip pat e, ponia Gomaš ir kiti nariai uždavė klausimų susijusių su Rusijos vykdoma propaganda. Rusija taip vykdo propagandinės kampanijos, labai daug informacijos skleidžiama ir žinoma, kad tą informaciją, gal, kad tą informaciją galima laikyti propagandinę rusai bando įrodyti, kad situacija yra visai kitokia, negu kad iš tikrųjų yra. Bet iš tiesų su propaganda galime <laughs> kautis. Pro, su propaganda mes negalim kovoti skleisdami pro, propagandą. Mes turim skleisti tiesą. Ir žinoma, tai yra NATO atsakomybė. Aš kiekvieną dieną tuo užsiemu, aš kiekvieną dieną komentuoju, sakau kalbas, pateikiu mūsų pozicija. Mes e, glaudžiai bendradarbiavime su ES, ES ir mūsų vertybės yra tokios pačios ir mūsų vykdomi veiksmai tokie patys. Bet to ES ir NATO dirba, bet taip pat tą darbą turi vykdyti ir visi mūsų sąjungininkai. Mes visi turim reaguoti į Rusijos kleidžiamą propagandą labai dažnai ta propaganda yra nukreipta į atskiras tautas ar atskiras grupuotės ir mes turim su to kovoti. Be to mes turim prisimti ir individualią atsakomybę. Mes turime diskutuoti ir turime atremti tuos rusų, turim nesutikti su rusų propagandiniais teiginiais. Taip pat norėčiau pabrėžti, kad mes turim skirti didesnį finansavimą ir ta, tuos finansus naudoti efektyviau. Mes negalim kalbėti apie vieną arba kitą. Aš pabrėžiu, kad mes 25 metus finansavimą mažinom ir dabar gynybai skiriame mažiau negu pusantro procento. Ir praėjusiais metais mes visi sutarėm, kad grėsmės didėja, bet, bet finansavimą ir toliau mes mažiname, mes nepasiekėme 2 procentų ribos. Taigi mes negalim rinktis tarp didesnio finansavimo ar efektyvesnio jo panaudojimo. Mes negalim su mažiau padaryti daugiau. Šie du dalykai yra neatsiejami. Ponas Fontin Uden klausė apie visuomeniai prieinamą informaciją. Aš norėčiau pabrėžti, kad e, mūsų didžiausia stiprybė yra ta, kad mes turim vertybės. Mes tikim atvirą demokratinę visuomenę ir tos vertybės yra bendros ES ir NATO. Mes ne visada e, pasisakom vienodai, bet mūsų vertybės yra bendros ir tai nėra mūsų silpnybė, tai yra mūsų stiprumas nes tik totalitariniuose režimuose yra tik vieno nuomonė. Svarbiausia yra tai, kad mes sutariam pagrindiniai, pagrindiniais klausimais. Atviros demokratinės visuomenės yra gerokai stipresnės už totalitarinės. Ir istorijoje mes matėm, kad tai yra įrodyta. Mes turim būti vieningi, mes turim palaikyti atviras demokratinės visuomenės ir vykdyti atvirus demokratinius debatus. Taip pat e, buvo klausima apie internetinės grėsmės. Norėčiau pasakyti, kad NATO aiškiai nurodė praėjusių rudenį, kad internetinės atakos susijusios su penktų straipsniu ar su kolektyvinė gynyba, nes tos internetinės atakos laikomos konvencinėmis atakomis, jos gali sunaikinti infrastruktūrą, gali padaryti labai daug žalos. Todėl mes didinam savo pajėgas, kalbant apie NATO tinklų saugumą ir taip pat uh, padedame sąjungininkams apsaugoti jų, jų tinklus. Ir prireikus mes turime atitinkamas pajėgas, kurios galėtų būti išsiųstos padėti atkurti pažeistus tinklus. Aišku, turime išlaikyti pusiausvyrą tarp privatuvo, privatumo saugojimo ir tarp bendro tautos saugumo išsaugojimo. Tačiau kalbant apie internetinės grėsmės, labai svarbu suvokti, kad tai labai rimta grėsmė. Mes vykdom daug mokymų ir, prat, ir pratybų. Prieš kalėdas buvau Estijoje, ten uh, buvo vykdomi didžiausi mokymai susiję su internetinė grėsme ir su internetinė gynyba ponas Butikuf. Taip pat uždavė klausimą apie Rusiją. Aš manau, kad Rusijos tikslas yra vėl atnaujinti tas įtakos sferas ir zonas ir mes tam nepritariam. Visos šalis yra suverenios ir reikia saugoti kiekvienos atskiros šalies suverenitetą, būtent tuo mes ir užsiemame. Taip pat jūs e, klausėte apie apie vertybės ir jų demonstravimą. Aš jau atsakiau, taip, vertybės yra mūsų stiprybė ir e, prieš pastačiau mus totalitariniam režimui, bet kaunantis su ekstremizmu, su islamo valstybe, manau, geriausias būdas yra apsaugoti mūsų atviras visuomenės, užtikrinant, kad jos ir toliau liktų atviros ir labai stiprios. Po teroristų atakų Prancūzijoje šimtai tūkstančių žmonių išėjo į gatves, parodydami, kad gina mus visus nuo šių teroristų atakų, kurios yra nukreiptos prieš vargšus žmonės ir prieš pagrindinės mūsų vertybės - nuomonės laisvę ir žodžio laisvę. Kaip žinote, JAV pajėgos e, dabar atsilieka mokymus jūsų šalyje ir tai yra susiję su platesniais mokymais. Visi suvokia, kad jeigu bus užpulta uh, viena sąjungė, tai bus tarsi išpolis prieš visas. Tai yra pagrindinė NATO vertybė. Dėl Serbijos. Serbija yra suvereni ir nepriklausoma valstybė ir gali patys priimti sprendimus. Jie nusprendė bendradarbiauti su Rusija. Tai jų teisė. Tačiau Rusija taip pat vykdo daugybę mokymų ir pratybų kartu su NATO. Aš buvau susitikę su Serbijos premjeru ir buvo kalbama apie tai, kad Serbija ir toliau vykdys mokymus kartu su NATO pajėgom. Ne visos narės gali tapti NATO norėmis iškart, bet mes turim skatinti bendradarbiavimą taip pat ir bendradarbiavimą su Serbija. Taip pat klausėte manęs apie Turkiją. Ir Turkija nėra sąjungininkė. Tai yra Turkija yra ta sąjungininkė, kuriai didžiausia įtaka daro Irako krizė. Daug pabėgėlių vyksta į Turkiją. Turkija taip pat prisideda prie kareivių apmokymo. Turkija, Turkijos vaidmuo kaunantis su islamo valstybė ir su ekstremizmu yra labai svarbu. Dėl vakarų Balkanų. Vakarų Balkanai yra tas regionas, kuris susiduria su didžiuliais iššūkiais. Kai kurių problemų mes neturėtume nuvertinti. Pavyzdžiui, Bosnijos ir Hercegovinos judėjimas narystės, link narystės NATO buvo įgyvendinta ne viena reforma susijusi su gynyba. Ir būtent šios reformos yra tiesiogiai susijusios su narystė NATO. Tačiau pažanga nebuvo tokia, kokios mes tikėjomės. Taip pat su iššūkiais e, susiduria ir Makedonija. Taip pat ji yra e, potenciali NATO narė. Ir visam regione yra daugybė iššūkių. Tačiau, kaip jau minėjau, NATO ir Europos Sąjunga turi bendradarbiauti kad pasiektume didžiulės pažangos vakarų balkone. Tai šios valstybės, kurios eina bendradarbiavimo keliu, taigi mums reikia su jomis bendradarbiauti, joms padėti ir skatinti tapti narėmis. Dėl Bosnijos jau tikriausiai atsakiau, dabar dėl Irano tikrai reikėtų mums pasiekti susitarimo, kuris būtų susijęs su Irano brandolinė programa. Iranas turėtų pritarti e, nusiginklavimo sutarčiai ir neturėti brandolinių ginklų. Taigi, tiek. Dėkoju už diskusijas. visi nariai buvo labai susidomėję klausimai susijusiai su NATO, ne visiems spėjom leisti pasisakyti, bet tikiuosi, kad dar turėsim jungtinę sesiją. Dėkoju dar kartelį generalinį sekretorių, kad atsakėte į daugybę klausimų ir manau, kad ateityje taip pat reikės surenkti debatus galbūt po birželio vadovų susitikimo. Tada galėsim pakalbėti daugiau apie bendradarbiavimą. Taigi, tikiuosi, kad dar grįšite ir mes dar galėsime su jumis pasikalbėti ir tikiuosi, kad situacija bus geresnė negu kad ji yra dabar. dabar. Dėkuoju. Tut mir leid. Nein, nein, bitte, bitte. Herzlichen Dank. Es, der Kollege Plenkovic wird jetzt. Labai ačiū, kolega Plenkovičius perims pirmininkavimą. Aš turiu trumpam pradingti, noriu tik pranešti. Galbūt jums bus įdomu sužinoti, kad ką tik gavau iš Niderlandų institucijų pranešimą apie tai, kad šiandien po pietų jos paskelbs jog kartu su MI7 jungtinė tyrimo komanda pamėgins e, pasiekti, kad e, e, rytų Ukrainos gyventojai pamėgins pasiekti pasinaudodami socialinę žiniasklaidą, internetu, kitomis priemonėmis ir paieškoti liudininkų iš rytų Ukrainos, kurie galėtų suteikti informacijos apie lėktuvo numušimą Malazijos oro linijų ir galimai suteiktų vaizdo medžiagą apie buk sistemas, kurios buvo naudojamas rytų Ukrainoje. Jau yra tam tikrų įrodymų, nuotraukų, telefoninių pokalbių, įrašų, kuriuos vykdė separatistai lėktuvo numušimo metu rytų Ukrainoje. Tai būtų įžangai pono Dekirkaupio pranešimą. Ir dabar prašau jau žimti savo vietą.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 Dear colleagues, I suggest we continue. Kolegos, tęskime savo diskusijas. Šioje užsiekau komiteto posėdžio dalyje, kuris, kuri taip pat yra bendra kartu su saugumo ir gynybos pakomitečiu, norėčiau pasveikinti pana Žildę Kerhofe, kuris yra ES kovos su terorizmu koordinatorius. Kaip žinote, šiandien po pietų svarstėme pono Pejon pranešimą dėl iššūkių saugumui artimos rytuose ir Šiaurės Afrikoje, politinio stabilumo šiame regione perspektyvas, taip pat keitėmės minimis, mintimis su NATO generaliniu sekretoriumi ponu Stoltenbergu. Vėliau diskutuosime e, apie komiteto rengiamą nuomonę dėl keliaivių duomenų įrašų naudojimo Taip pat piliečių teisų laisvių komitetas svarstys e, temą susijusią su Europos piliečių verbavimu, e, e, kovoti konfliktų zonose ir kova su šio verbavimu. Taip pat reikia pasakyti, kad e, būtina sustiprinti bendarbiavimą įvairiais lygiais, taip pat sustiprinti priemonės, kurios yra gyvendinamos socialinė žiniasklaida ir internete, siekant užkirsti kelią atskirų asmenų radikalėjimui. Šios sritis, e, šiose sritise vasario mėnesį vadovų taryba nusprendė imtis bendrų veiksmų, siekiant užkardyti radikalumą skatinti toleranciją, nediskriminavimai, buvo imtas atitinkamų iniciatyvų siekiant užtikrinti jaunimo įtraukti. Kovo mėnesį Teisingumo ir vidaus reikalų ministrai svarstė, kaip reikia įgyvendinti vadovų tarybos nustatytas ir patvirtintas priemonės, buvo patvirtintas atitinkamos gairės tokiose sritise kaip kova su radikalizmu internete bei pajėgumų stiprinimas bei uh, Operatyvinis bendradarbiavimas ir, ir keitimasis informacija, keitimas operatyvinis bendradarbiavimas susijęs su dialogo skatinimu su mūsų partneriais, atitinkamų priemonių suderinimu ir neseniai Alžyrė vyko taip pat ir Arabų valstybių daus reikalų ministrų sustikimas, kuriame buvo pasikeista nuomonėmis tarp Alžyro ir Tuniso atitinkamų institucijų 55 asmenų susijusių su radikalizmo skatinimu. Sąrašas buvo patvirtas, ponas Kirgovas kartu su ponė Mogarinė ir Matos, kur rytoj lankysis Tunise ir e, svarstys galimybės padidinti ES paramą Tunisui, ypač po paskutinių teroristinių išpolių. Būtų puiku, jeigu diskusijų pradžia galėtume steigti mums naujausios informacijos apie naujausias priemonės ir įvykius susijusius su kova su terorizmu, taip pat apie įvairius sustarimus e, dvišalių lygmenių. Ačiū už kvietimą. Trumpai pamėginsiu pakalbėti, jeigu norite, galėsiu daugiau pakalbėti per klausimų atsakymų dalį, kalbant apie mūsų reagavimą į išorės ir vidaus grėsmės. Vasarą 12 dieną, 12 dieną valstybių ir vyriausybių vadovai e, priėmė tinkamus sprendimus, tačiau vyksta darbas taip pat užsienio reikalų ministrų lygių, švietimo ministrų lygių. Šiuo metu mes e, tik tai e, dedame daugiau pastangų gyvendindami tuos darbus, kurie buvo pradėti jau prieš kurį laiką, įvykiai Paryžiuje paskatino mus dėti daugiau pastangų dabar. Norėčiau tik taip paminėti e, kai kurios sprendimus. Ministrai prieėmė jų labai daug. Pirmasis sprendimas susijęs su internetu. Nėra laiko kalbėti apie tai, kodėl internetas toks svarbus. Vidaus reikalų ministrai tačiau prieėmė sprendimą Europolė įsteigti atskirą skyrių, kuris būtų atsakingas už internetą, remiantis patirtimi sukaupta Junktinės karalystės konsultiado tarnyboje, kuomet žmonės yra specialiai ruošiami, rengiami tam, kad galėtų internete aptikti neteisėto turinio informaciją. Gavome informacijos iš Google, e, kad kuomet e, yra pateikiama informacija apie neteisėtą turinį internete, Google pašalina jį iš e, savo serverių, tuo tarpu jeigu tokios informacijos nėra suteikiama, tai tik tai 32 procentais atveju neteisėta informacija yra pašalinama. Taigi, jeigu tas skyrius pradės veiksmingai veikti, tai manau, kad rezultato galime tikėtis veiksmingesnių. Taip pat e, yra, e, buvo svarstamas klausimas, kaip pasinaudojant internetu veiksmingiau reikėtų kovoti su Al-Qaidos ir Islamo valstybės propaganda. Komisijos vidaus reikalų genės direktoratas nusprendė parengti ekspertų komanda, kuri dirbtų glaudžiai su Belgijos vidaus reikalų ministerija ir parengti turėtų tinkamą strateginį komunikatą, <clears throat> tačiau ne tik vyriausybės ir pilietinė visuomenė turėtų <clears throat> prisijungti prie šios kovos internete ir šios rytyje mes dedame daugiau pastabų, buvo užduos klausimas prieš tai apie Rusijos propagandą, ES institucijos valstybės narės šiuo metu mokosi, kaip kovoti su šia propaganda. EIVT mėgina taip pat įsteigti panašų skyrių, kuris galėtų konsultuoti trečiasias šalis Libiją, Tunisą, Jordaniją, Maroką ir Alžyrą imtis panašių veiksmų tiek dėl interneto. Dabar nekalbėsiu apie mūsų e, būsimas priemonės susijusios su išorės sienų saugumo stiprinimu, tačiau gyvendinus šias priemonės bus galima daug lengviau aptikti kovotojus atvykstančius e, per ES išorės sienas, kadangi bus patvirtinti bendri rizikos rodikliai, bendri standartai, laikysis Frontexas ir Europolas. Trečias aspektas susijęs su keitimus informacija, su atskirų domenų bankų su vienodinimu tam, kad Europolas iš tiesų galėtų geriau palyginti turimą informaciją ir lengviau ją keistis teisingumo srityje. Teisingumo ministrai per pastarąjį susitikimą įdomiai diskutavo apie vairius aspektus, ypač apie būtinybę apibrėžti ES mastu ir apsispręsti, kaip elgtis su grįžtančiais iš Sirijos ir Irako e, kovotojais, kai kurios valstybės siūlo taikyti jų atžvilgių grįstesnės priemonės, kitos siūlo taikyti jų atžvilgių įvairias rehabilitacijos programas ir e, manau, kad tikrai būtų didelė klaida e, įkalinti daugumą grįžtančių kovotojų, mes puikiai žinome, kaip būnant kalėjime, dar labiau e, sustiprėja e, radikalizmo nuotaikos, e, radikalios pažiūros. Tai labai yra sudėtinga netgi įvertinti, kurioje, kurioje pusėje kovoja atitinkami kovotojai, pavyzdžiui, Sirijoje, ar jie kovoja Islamo valstybės pusėje, Alžebat al-Nustra, ar Sirijos vyriausybės pusėje. Taigi, manau, kad daugeliu atveju įvairias rehabilitacijos programas būtų naudingas, na, galiausiai švelnusis atsakas komisija deda daug pastangų artimiausių metų pristatys įvairias idėjas, kaip kovoti su diskriminacija, antisemitizmu, E, antislamiškomis nuotaikomis siekiant e, labiau traukti įvairių religinių mažumų atstovus mūsų visuomenė. Tiek būtų trumpai, galėčiau pakalbėti išsameu. Šitą informaciją susijusiu su mūsų išorės veiksmais, užsienio reikalų ministrai vasario 9 dieną patvirtino tinkamas išvadas dėl didelio masto programos vadovaujant poniai Mogherini užsienio reikalų ministrai nusprendė dėti daugiau pastangų nei iki šiol, ehm, bendarbiaudami su tiesioginės kaiminystės šalimis, pradedant nuo Marokų ir baigiant pradant Maroku ir baigiant Turkiją ir tai pareikalaus labai daug pastangų ir atitinkamų finansinių išteklių, nes viską reikės perkelti į aukštesnį kovos su terorizmu ir saugumo lygį ir, e, žinoma, išvadose minimos ir svarbiausios valstybės, tokios kaip Egiptas, Saudo Arabija ir Turkija, joms reikės skirti daugiausiai dėmesio, tačiau, kaip pirmininkas minėjo, vairios tarptautinės organizacijos, ESBO, Arabo valstybių lyga, ta grupė, e, kuri buvo įsteigta mano iniciatyva, e, taip pat čia dalyvauja šiuose procesuose, kadangi visos minėtos valstybės susiduria su kovotojų iš užsienio problema. Taigi reikia stiprinti dialogą, stiprinti pajėgumus, gebėjimus. siunčiant daugiau saugumo, pareigūnų saugumo e, atašė, kurie dirbtų atitinkamuose regionuose, nes jeigu mes norėtume, norime pradėti aukštesnio lygio saugumo dialogą, mes turime pirmiausiai įvertinti kur mūsų techninė parama galėtų turėti lemiamos įtakos, taigi tinkamų pareigūnų, pareigūnų ekspertų samdymo procesas čia vyksta ir tikiuosi, kad vasarą galėsime jūs išsiųsti į atskiras šalis dirbti, kalbant apie kovą su ekstremizmu, saugumo sektoriaus reformą, aviacijos saugumu teismų sistemos stiprinimų, keitimas e, informacija, Junktinių tautų saugumo tarybos rezoliucijos 2178 įgyvendinimas. Galiu tik tai kelis pavyzdžius jums pateikti projektų, kuriuos šiuo metu mes pradedame įgyvendinti. Vienas yra susijęs su 10 milijonų eurų vertės programos Jordanijoje rengimus siekiant e, užkardyti e, radikalėjimo visuomenės. Jordanijos vyriausybė yra pasirengusi kovoti su terorizmu ir jiems trūksta strateginės vizijos, taigi reikia užtikrinti geresnį bendradarbiavimą tarp įvairių suinteresuotų subjektų, kaip mes mėginame padėti taip pat ir Libanui, apie tai kalbės šiek tiek vėliau, dabar pakalbės taip pat kaip ir apie Tunisą. Tai ir antras aspektas, trečias aspektas susijęs su mūsų dabar dar tebesitęsiančiomis diskusijomis, siekiant e, atskirų institucijų, tokių kaip Europolas, Eurojustas, Frontexas, e, sustiprinti bendarbiavimą viduržėme jūros regione. Šiuo metu jie nepakankamai dalyvauja procesuose vykstančius e, kitame viduržėme jūros krante. Po rugsėjo 11 įvykių buvo priimtas sprendimas modernizuoti teisinę sistemą bendradarbiaujant su JAV, dėl to buvo pasirašyta abipusės teisinės pagalbos sutartis ir e, ekstradicijos sutartis. Manau, kad galėtume pamėginti ieškoti naujų bendradarbiavimo būdų taip pat ir su Viduržėme jūros e, regiono šalimis, būdžiamosios teisės e, kitose sritise, taip pat e, dabar svarstame galimybę dalyvauti rengiant arba teikti pagalbą rengiant policijos pareigūnus ir pasikviesti įvairius tose šalyse veikiančius, dirbančius ir už kovą su terorizmu atsakingus pareigūnus ES šalis, kad jie galėtų dirbti mūsų tarnybos ir galėtų pasisemti naujų minčių ir idėjų. Kaip minėjau, kalbėdamas apie vidaus politikos klausimus, mes norėtume skatinti žmonių tarpusavio kontaktus, plėtoti dialogą, EIVT ketina pradėti gyvendinti iniciatyvą, pagal kurią žinomi Europos ir Arabų pasaulio veikėjai galėtų dalyvauti atitikamose diskusijose įvairiose šalise, pristatytų jų metu mūsų bendras vertybės ir mūsų pozicijas. Taip pat mes pagerinome bendradarbiavimą ir e, komunikavimą arabų kalba Per pastaros keletą metų jau minėjau ekspertus, kurie e, konsultuotų strateginio komunikavimo klausimais. Galbūt pabaigai noriu dar tarti keletų žodžių apie Tunisą ir Libaną. Lankiausi Tunise prieš teroristinį išpolį, likus iki jo savaitai. Ir kalbėjausi su vietos valdžia apie tai, kaip galėtume jai padėti. Mes aptarėme kelias idėjas ir rytoj pamatysime, ar vyriausybės patvirtins e, tinkamą paramą. Pirmas pagėdavimas buvo jų e, saugumo tarnybos restruktūrizavimas. Vyriausybė nusprendė po arabų pavasario įvykių praktiškai saugumo tarnybos išformuoti, paleisti, kadangi jos buvo lojalios Benali režimui. Mes sutarėme dėl to, kad reikia naujų saugumo tarnybų, kurios vadovautųsi teisės viršinybės principų, todėl reikia priimti atitinkamus teisės aktus, turint omenyje, kad Tuniso konstitucija yra viena pažangiausių arabų pasaulyje, numato galimybę patvirtinti teisės aktus, pagal kuriuos būtų galima steigti tinkamas saugumo tarnybos, rinkti įrodymus ir šios tarnybos veiktų prižiūrimos parlamento, kuo greičiau jie tinkamus sprendimus priims, mes esame pasirengę jiems padėti, tuo geriau galėsime su jais bendrabiauti, keistis informaciją, didės mūsų tarpusavio pasitikėjimas. Kitas aspektas, žinoma, yra susijęs e, su e, geresniais e, pajėgumais rinkti įvairius įrodymus teisės saugos srityje. prieš asmenys, kurie yra įtariami terorizmu, tai gali leisti veiksmingiau kovoti su radikalėjimu šiame regione, ypač Tunise. Ir e, mes ketiname surenkti tinkamus mokymus prokurorams, padėti jiems reikiamą įrangą. Tai yra tik keli pavyzdžiai. Prevencija taip pat yra labai svarbus dalykas siekiant e, labiau į ateitį orientuoto požiūrio kovojant su ekstremizmu. Tunisas labai smarkiai e, nukentėjo nuo savo sudėtingos kaiminės Libijos, kadangi daug e, nusikaltelių organizacijų veikia pasienio regione, <clears throat> vyksta prekyba žmonėmis, kontrabanda, priežiūra pasienio yra pakankamai sudėtinga Tuniso policija privalo e, turi reikalų su maždaug pusantro iki dviejų milijonų Libijos gyventojų, kurie, jaunų žmonių, kurie nelanko mokyklos ir kelia grėsmę. Kitoje pusėje pasienyje su Alžyru yra 5200 gerai parengtų kovotojų, kurie yra prisiekę iš dalies ištikimybę Alkaeda, kita pusė prisiekusi ištikimybę E, Islamo valstybė, tai yra taip pat rimta grėsmė Tunisui ir jie prašo mūsų pagalbos, kad būtų galima geriau identifikuoti tuos e, kovotojus iš užsienio veikiančius pasienio regione, kaip žinome. E, Iš Tuniso maždaug 3000 kovotojų išvyko ir Iraką, tai yra pakankamai didelis skaičius tokio didžio valstybė kaip Tunisas ir Tuniso mm, institucijos teigia, kad ar užkirto kelią dar papildomai 9000 išvykti <clears throat> Taigi puikiai galite įsivaizduoti, kokią grėsmę tie asmenys kelia e, arba kels, kai sugrįš į savo gimtąją šalį. Tuniso valdžia jau teigia, kad 500 jų sugrįžo ir e, reikia jų atžvilgių atitinkamos priemonės pritaikyti. Toks, tiek būtų informacijos apie Tuniso. E, Ta pati būtų galima pasakyti apie Libaną, kitas šalis, kurios yra arti konflikto zonos, joms taip pat reikia pakankamai didelės paramos e, e, prevencijos kovojant su terorizmu srityje, baudžiamo teisingumo e, srityje, kitose srityse EIVT šiuo metu bando įgyveninti patvirtintas išvadas, iki birželio mėnesio visko nesugebėsime atlikti, taigi turime atsirinkti svarbiausius klausimus, svarbiausias sritis. Šiuo metu daugiausiai dėmesio skirsime Tunisų ir Libano dialogui su Turkija ir po to bandysime išplėtoti stiprinti dialogą, stiprinti pajėgumus, bendradarbiaujant su kitomis viduržėmio jūros regiono valstybėmis. Tiek būtų informacijos, kuri pristatymas truko šiek tiek ilgai, tačiau buvo pakankamai paviršutiniška. Ačiū ponai Kirkhovė, dabar žodis teikiamas ir komiteto pirmininkai, ponai Fatyga, prašau. Ačiū pirmininkė, ponė Dekekahai. Malonu Jūs matyti, matyti pamename Jūsų pasisakymą mūsų pakomitete praėjusiais metais. Ir labai malonu tęsti pokalbį šią svarbę temą. Užduosiu du klausimus. Pirmasis apie Jemeną. Ar galite trumpai paminėti, kokia yra dabar situacija ir galima, galimi situacijos plėtojimas scenarijai. Antras klausimas apie Libiją. Vyksta ne tik jungtinių tautų vadovavimas dialogas ir Bernardino Leono pastangos, bet taip pat ir stiprėjantis islamiškasis radikalizmas. Ką Jūs patartumėte daryti šioje situacijoje tarptautiniai bendruomeniai, kad sumažėtų terorizmo grėsmė? Ačiū, ponia Fatiga. Dabar ponas Stefan Oer, kuris yra daugia šalių santykių direktorius išorės veiksmų tarnyboje. Prašom. Ačiū pirmininkė. Norėjau prisidėti prie to, ką pasakė Žildė Karhofa. Šiuo metu mes įgyvendiname užsienio reikalų ministrų tarybų, tarybos išvadas ir dirbame ties svarbiausiais klausimais. Aišku, nelengva padaryti viską, nes viskas priklauso ne tik nuo mūsų, bet ir nuo mūsų partnerių reakcijos ir jų norų, noro prisidėti prie artimesnio bendradarbiavimo. Mūsų darbas pagristas trim ramšiais, kurios apibūdinčiai ABC mūsų užsienio darbų. A, tai yra stiprinti tai, ką daro valstybės narės, amplifikuoti Kaip sakė Žilis Dekerhoff, mes turime tam tikrų kompetencijų, jų nėra labai daug, nes daug kompetencijų priklauso valstybės narėms, tačiau mes galim pastiprinti jų darbą. Mes vedame politinį dialogą su minėtomis šalimis. Tas B. Tai yra pajėgumų kūrimas šalise partnerėse, stiprinti e, darbą visą per žmogaus teisų prizmę, na ir toliau koordinavimas valstybių narių veiklos. E, biudžeto apribojimo laikais mes siekiame, kad nebūtų dubliavimuose, sukurti sinergiją tarp to, ką darome mes ir jie, kad mūsų veiksmai papildytų vieni kitus. Ir šią prasme Šios e, užsienio reikalų tarybos e, išvados yra labai ambicingos, tai yra kelio gairės mūsų veiksmams po išpolių Paryžiuje ir Kopenhagoje. Na ir be to mes taryboje taip pat patvirtiname spalio pabaigoje strategiją kovai su teroristiniais kovotojais Sirijoje ir Irake. O tai yra pagrindas mūsų bendriems veiksmams šioje srityje. Taigi labai trumpai, pirmininkė, tiek aš norėjau papildyti iš mūsų pusės. Mes artimai bendradarbiavame su CTC ir e, siekiame gyvendinti užsienio reikalų tarybos išvadas ir aišku, pasikliausime parlamento ir valstybių narių parama. Ačiū. Ačiū dabar kolegas, kurie kalbės, prašau apsiriboti vieną minutę, nes mums liko tik tai 18 minučių e, šiam klausimui. Ir dabar ponas Kelanas, prašom. Ačiū ponia Kirkapai už jūsų veiksmingą darbą. Mes pasikliaujame jūsų patirtimi. Suprantame, kad Visą tai yra prevencija, kovas su teroristiniais išpoliais, tačiau gal galite paaiškinti daugiau, kaip, kaip kokia yra situacija kovojant su neteisėtais ginklų srautais ir pinigais, tai kaip kovoti su terorizmo finansiniais ištekliais, nes tos atšakos turbūt siekia ir Europą. Kokia yra situacija? kaip veiksmingai mes galime kontroliuoti tos šaltinius, kaip kovoti su pinigų plovimu netiesiogiai. Ačiū, Tune. Ponas Kan. Ačiū Jums dar kartą už Jūsų e, dirbamą darbą. Aišku, prevencija yra labai svarbi priemonė, kurią turime naudoti, užtikrindami, kad visi tie žiaurumai išnyktų. Iš patirties e, galiu pasakyti, kad man, mane sugrečia vienas dalykas, kad, kad, būtume, kad sėkmingai veiktume ilge, per ilgesnį laikotarpį. Mums reikia užsimti prevenciją, kontroliuoti finansinius srausus, kad dinktų galimybę gauti finansavimą, kiek galima daugiau. Tačiau dar du dalykai. Šie dalykai yra gana kompleksiški. Jeigu šių kompleksiškų klausimų mes neišspręsime, tai tai bus tas pats, kaip, na, kaip pelkės nusausinimas, problema vėl, kėl, vėl ir vėl. Na ir aišku, klausimas yra ta, ta, ta, ta pagrindinė priežasties pagrindinės priežastis, dėl ko šie konfliktai kyla, jų nepanaikinus nieko nepavyks padaryti. Ačiū dar, ponas Tenok. Ačiū, ponas pirmininkė. Čia sveikinu poną Dekorčev, AKR frakcijos vardu. Kaip sakė, ta kova su dragniniu terorizmu, ypač su džihadistais, yra aiškus pavyzdys, kuomet bendradavimas dvišalių pagrindų ir virš nacionalinių lygmenių turi konverguoti. Apgalėstau dėl to fakto, kad Oazija arba buvo apmokytas mano rinkiminėje e, apylinkėje Londone. Labai gaila dėl to. Taigi, ar matote, kokia programa galėtų padėti užkirsti kelią radikalizacijai ar girdėjome, kad Vokietija, Junktinė karalystė investavo daug pinigų. Ar jūs lyginate modelius, kad galėtumėte pasakyti, kuris modelis geriausias, ar yra bendra nuomonė, kokia sistema, koks modelis e, veiktų geriausiai, kad žmonės neprisijungtų prie e, džihadistų judėjimo. Ar jūs esate pakantinti koordinavimu veiksmų tarp valstybių narių? ar e, baudžiamieji teisės aktai pakankamai suteikia galių, siekiant užkirsti kelią žmonėms išvykti tos konflikto zonos, arba kai jie grįžta, kad jie būtų sulaikytų ir būtų traukiami važiuojant atsakomybėn. Ar galite paminėti naujų skaičių? E, jūs sakėte per televiziją, kad apie 3000 ES piliečių ir tose konfliktinėse regionuose. Ar jų skaičius padidėjo? Na ir galiausiai dėl finansavimo iš Saudo Arabijos ir Kataro. Išsijungia mikrofonas. Ačiū, ponia Tano, kaip prašom laikytis jums skirtos vienos minutės kalbėjimo laiko, ponia Desarnes. Pane Kerhofai, žinote, kad iššūkiai yra didžiuliai, tiek išorės, tiek vidaus prasme. Jūs kalbėjote kad apie išrast e, sienų kontrolę, kad ji yra veiksmingesnė. Mes žinot, žinote, kad Frontexo biudžetas, kol jis nebus padidintas dešimteriopai, nieko pagerinti nepavyks. Mums reikia veiksmingos e, išorės kontrolės, sienų kontrolės, tačiau reikia, kad valstybės narės kištų ranką į piniginę ir padidintų savo pajėgimus dėl e, keliaivių duomenų. E, Aš manau, kad keitimasis duomenimis yra labai svarbus ir reikia sukurti saugę e, Europos sistemą vieninteliu būdu, tai būtų galima tai daryti veiksmingai ir galėtume apsaugoti šią sistemą, užtikrinant ir e, duomenų apsaugą. Norėčiau jūsų nuomonės šiais dviem klausimais. Ačiū. Ačiū, ponia Lochbiller. Ačiū pirmininkė, ponia Dikerkovai, sveikiname jūsų iniciatyvas kurias vykdote, taip pat ir kartu su Arabų lyga. Aš noriu pasirauti dėl Arabų lygos viso regiono. Mm, čia yra daug valstybių, kur įstatymų gyvenimas vykdomas su įvairių piknaudžiavimu. Taigi, ką jūs galvojate, kova su terorizmu tikrai nepadeda įveikti e, žmogaus teisų pažydinėjimų. Galbūt Tunisas yra išimtis, bet kitos valstybės tikrai ne. Taip pat kartais e, ir terorizmo apibrėžimai labai skiriasi, pavyzdžiui, Egipte. E, gal galėtumėt plačiau pakalbėti apie iššūkius ir grėsmės, galvojant apie bendradarbiavimą su šiomis valstybėmis kiek, kokiu mastu yra įmanoma susitarti dėl terorizmo vieningo apibrėžimo su tomis valstybėmis. Ir galiausiai dėl bendro pareiškimo, dėl strategijos, dėl mm, kovos su jas neš, e, daš, nes čia turime pagrindinius standartus, kokie būtų bendradarbiavimo padariniai, jeigu tokių standartų nebūtų laikomasi. Parkėčia. E, tre cose e, sintetiche. Ačiū pirmininkė. Trys trumpi klausimai. Visų pirma, dėl Libijos ir Tuniso sienos. Ar jūs galvojate, kad tai yra grėsmė kitoms valstybėms? Tunisui, ypač galvojant apie kovas infiltraciją iš Libijos, ar nereikėtų mm, įvesti apsauginės zonos aplink tą valstybę ir dar toliau galvojant apie neteisėtus migrantus, kurių srautai atvyksta Europoje į Italiją, kai kas iš jų yra prieglopščio mm, prašytojo kitus labai sunku išskirti, identifikuoti. Ar jūs galvojate, kad iš tikrųjų Italijos valdžia sugeba suvaldyti migracijos klausimą? tai, kad e, beveik šimtas tūkstančių nelegalių migrantų e, atvyko, tai kelia tikrai didelę grėsmę. Jie tikrai neliks Italijoje, pasklis po visą Europą. Ačiū. Grazie, kolega Borgecijo. Madam Gomes, please. Pane Gomes. Mr. Dekakoven. Dekakoven gal ir panas e, Hoja galėtų atsakyti dėl pasiekimų, galvojant apie tai, kad daugiau būtų uh, arabų atstovų, kurie dalyvautų ir tinklų stebėjime, sen pavyzdžiui ir panašiai, kiek pavyksta jums uh, Mm, padaryti spaudimą valstybėms, kad e, jos pasidalytų informaciją, galvojant apie Europolą, Eurojustą, pavyzdžiui, Europolė yra, mm, aišku, dalymasis informacija Frontexo, Eurojusto kontekste taip pat, tai turi būti užtikrinta. Ir noriu taip pat paklausti, ar yra biudžetas numatytas mm, tokioms programoms, kai, kaip kova su radikalėjimu, nes jeigu nėra biudžeto, tai yra tik žodžiai, kaip mes jau matėme iš valstybės valstybių narių Taip pat aš, aišku, mm, pritariu kolegų susirūpinimui, ne vien tik tai dalybės, bet ir plačiau dėl to, kas dalyvavo tame kare per tarpininkus su Libija. Tu, tu, pavyzdžiui, tu, um, Kataras vienoje pusėje, Saudo Arabija, Egiptas kitoje pusėje. Uh, ką darysime su kitomis pagrindinėmis valstybėmis, Tunisu, Alžyru toliau? Ar Jemenas dar pablogins tą situaciją, galvojant apie tą karą per tarpininkus, kaip pasislepiama už kažko nugarų, mm, galvojant apie Saudo Arabiją? Italiją, pavyzdžiui, jų in, ir, ir, ir e, į ISIS ir Alkeidos invaziją, bombardavimą ir taip visą tą kovą. Mr. Bashir. Panas Bashir. One minute. Thank you, Chair. I have questions on two. Ačiū pirmininkė, aš noriu pasirauti dėl dviejų konkrečių klausimų susijusių su kovo terorizmu. Konkrečiai jūsų pastangos kovoje su radikalėjimu, atsižvelgiant į tai, kad beveik tūkstantis žmonių iš mano valstybės, Junktinės karalystės, tikrai pasidavė tam radikalėjimui, prisijungė prie Daš ir, ir matome, Irake, Sirijoje kovotojai stampa, ką daryti dėl religijos religijų dialogo, kad būtų galima suprasti musulmonus, kitas um, religijas, žydus, kit, kitų tikėjimo atstovus. Aš tikrai labai tikiu religijų dialogų, aš galvoju, kad reikia tarpusavio supratimo, kad būtų galima iškirsti kelią radikalėjimui, islamofobijai ir antisemitizmui, ypač įvertinus pastarą laikotarpį e, išpolius Paryžiuje, Kopenhagoje ir netgi čia, Briuselėje prieš mažiau nei metus. Toliau antra, neseniai vykusiame susitikime su ambasadoriumi Bosnijos Hercegovinos ambasadoriu Europos Sąjungoje inform, buvo informuotas, kad 57 procentai jaunimo neturi darbo. Tai aišku, stiprina socialinius protestus, kurį vyko praeitais metais. Įvertinus visą istoriją ir dabartinę socialinę ekonominę situaciją, baiminusi, kad toje valstybėje bus įvairių veiksnių, kurie tikrai pasumės Bosniją ir Hercegoviną į tokią situaciją, kur um, matės, matysime didesnį radikalėjimą. Ir manau, kad turime padėti tai valstybėje tvirtai atsisoti ant kojų, kas yra daroma, kad būtų patvirtintos ir gyvenintos vidinės reformas, kurios padėtų paspartinti stojimo procesus, kad iš tikrųjų prisivytų Serbija. Ačiū, supratome dėl Bosnijos. Dabar ponas Bušnir. Der Terrorismus ist in manchen Ländern im Terorizmas kai kuriuose šalyse pasireiškia ir sunitams bei šeitams kovojant tarpusavėje, tačiau tai taip pat kova tarp Saudo Arabijos ir Irano dėl lyderystės regione klausimas, kaip pasikeistas jėgų ar galios santykis, jeigu bus pasiektas kompromisas su Iranu dėl jo brandolinės programos. Labai ačiū. Taigi, pasisakė visi kalbėtojai, dabar žodis teikiamas ponai Dekerhofui, kad jis atsakytų už daug klausimų. Ačiū. Mm, daug gerų klausimų užduota. Dėl Libijos. Man būtų sunku į tai atsakyti taip iš karto, nes išorės veiksmų tarnybos kolegos uh, dabar ir bando mm, apibriežti mūsų reakciją. Bet aišku, daug kas priklausys nuo to, ar turėsime nacionalinės vienybės vyriausybę ar ne. Aišku, jeigu to, ją turėsime, galėsime pradėti kalbėti su kažkuo jau, pradėti teikti pagalbą jam. Jeigu ne, aišku, vėlgi galvojant apie mūsų interesus, aš e, taip telegrafiškai atsakysiu, turime visų pirma suprasti visas tendencijas ir turime suvokti, kad dabar ten vietoje nieko nėra ir labai sunku yra įvertinti tą situaciją. Taip, gali palidovinis ryšius per, perimti, bet vietoje neturi žmonių, tai reikia surinkti realią informaciją vietoje. Matome, kad išauga, žinau, kiek tai yra kontroliuojama iš Sirijos ir Irako. Uh, Ar tai yra kitos grupės kažką daro, kaip praeitie, kad vietinės grupuotės bando prisidengti tą etiketę, kad susigrupuotų, kad įvaizdis būtų geresnis, kad jie gautų dar iš palaikymą. Kol kas ne, neaišku. Man atrodo, kad Daesh patiria rimtą spaudimą Irake, mm, kažkiek Sirijoje. Taigi jie bando kažkiek kompensuoti už tai, nes aišku, visuomet tokia grupė bando parodyti, kad jie laimi. Bet aišku, visų pirma, reikia geriau išanalizuoti grėsmę. Kai kas galvoja, kad dėl tų politinių žaidimų tarp tų skirtingų pusių Libijoje, kai kas vadina, vadina teroristinėmis tas grupės, kurios iš tikrųjų yra tik tai islami, islamistiškos grupės tai yra tarsi toksai pranašavimas, nes yra pastumėjamos tuomet tos grupės į mm, musulmonišką ekstremizmą. Taigi, visų pirma, turime sudaryti visus sąrašus, ne visos grupuotės dar įtrauktos į sąrašus, aišku, turime palaikyti ryšius su, su, su kaiminėmis, kažkas teisingai mm, paminėjo tai, kad reikia glaudesnių ryšių su Egiptu. Reikia daugiau įtraukti tiesioginės kaiminės Egiptą, Tunisą, Sudaną ir Negerį Saudo Arabiją, Katarą, ne, Emiratus taip pat aišku, tas irgi yra aišku ir, ir tą stengsime padaryti. Ar mes turime plėsti tą um, anti-ISIS koaliciją, kuri šiuo metu yra Sirija Irakas? Nežinau, galvojant apie karinę pusę, kaip būtų, bet ta koalicija turi penkis pogrupius, kurie puikiai dirba galvojant apie mm, tą mm, užsienio kovotojų, samtų kovotojų pusę ir uh, tą pusę, kur e, tai yra Šiaurės Afrika, ten, kur yra e, mokymai rengiami. Toliau dėl finansavimo pusės irgi, galime, aišku, su kolegomis apie tai pakalbėti, su koalicijos nariais. Toliau suvaldymas, e, ypač Egiptas, Tunisas, kaip, kaip sakė, kaip, kaip minėta, būtent užsienio kovotojų ir migrantų būtų elementai Toliau galima galvoti apie regionės programas, ypač su Interpolu, kad būtų galima pagerinti keitimas informaciją. Ar turėtumėm išplėsti, išplėsti Nigerio kišulio uh, sienų valdymą pagerinti, kaip, kaip pagerinti informacijos, keitimas informaciją. Uh, Ehm, kai ir Alžyrė dirbanti tą padalinį, ar reikėtų, ką reikėtų mm, su juo padaryti, aš noriu reikėtų stiprinti, kad būtų geriau keičiamas informacija. Yra tokių mm, dalykų, dėl kurių reikia spręsti nedelsiant ir išorės veiksmų tarnyba pradėjo dirbti su vietos valios institucijams ir verslininkais ir tikrai galėtumėm jau galvoti apie sparčius veiksmus su jais. Toliau mm, teisingumo ir vidaus reikalų priemonės, migracijos klausimai čia, aišku, yra didžiulis iššūkis sėtinas su nelegaliais migrantais e, atvykstančiais iš Libijos. Aš taip suprantu, kad yra daug migrantų iš e, Afrikos žemiaus Saharos. Mm, tai, tai nuo 500 tūkstančių iki milijono gali būti toks skaičius, kurie mm, galvoja apie migravimą, tai iš tikrųjų reikia galvoti apie tos klausimus. Nelegalus ginklai ir pinigai. Jau pradėjome dirbti dėl ginkluotės ES viduje tikrai buvome šokiruoti, kai išsiaiškinome, kad, mm, kad tie ginklai panaudoti Paryžioje buvo pirkti Briselė už 300 eurų. Tai iš tikrųjų paskatino darbą, galvojant apie žinius, geresnė informacija surinkta ir pasidalyta jie, kad būtų daugiau bendradarbiavimo Europos Sąjungoje. Dabar dėl pinigų e, keliavimo. E, Komisija ėmėsi papildomą darbą, kad mobilizuotų mm, finansinės žvalgybos padalinį, e, muitinių kolegos dirba, kad būtų galima atsekti priekybą antikvariniais e, gaminiais iš Sirijos ir Irako toliau dėl tų uh, ištakų visų, dėl, dėl priežasčių, kaip panas Kanė teisingai sakė, iš tikrųjų reikia kalbėti apie vystimosi problemas, kad neišspręstos yra krizės. Uh, Mm, Palestinoje, Sirijoje, Libijoje. Tai yra tai, ką daugelis iš jūsų paminėjote ir manau, kad tai yra vienas iš svarbiausių veiksnių. Būtent tai yra tas mm, karas per tarpininkus, sūnį pasaulis e, iš tikrųjų mm, pastebime, yra tokių e, ženklų ir Iranas dar daugiau pinigų turės, taip, Tai yra tikrai pažengusi valstybės vizija e, vis labiau vidurio rytuose ir galvojant apie sunitų pusę, e, gali būti tam galbūt kažkas gal ir norėtų kovoti tą karą per tarpininkus. Tai yra iš tikrųjų tos priežasis, kodėl. Ir klausimas, kaip mes galime užtikrinti geresnę pusiausvyrą tarp tų dviejų pasaulių, sunitų ir šytų pasaulių. Dabar panas Tanokas uždavė daug klausimų dėl ankstyvo m, mm, nustatymo, identifikavimo, <laughs> na, čia negrožio konkur, konkur, dėl grožio konkursų kursai. Iš tikrųjų, mm, Britų kanalas įspūdingai dirba prevencija gal yra mm, vėlesnis etapas, bet yra štai, pavyzdžiui, mm, ir karštosios linijos yra dirbama vietos lygmenių tarp agentūrų. Tikrai tai įspūdingas darbas, ką mes matome. E, šimtai, ne tūkstančiai skambučių buvo iš, iš motinų, iš, iš tėvų, kurie beviltiško situacijoje ir tai tikrai davė rezultatų. Mm, ir teisingumo ministru, kai kalbėjau, e, labai, labai svarbu yra galvoti apie sulaikytų asmenų reabilitavimo pusę. Iš tikrųjų, kai jie sugrįžta paskui, ką daryti. Uh, buvo ir Danijoje, bet aišku, ne, vien tik, ne vienintelis tai atvejis. Tas, turime spartinti darbą kovant su radikalėjimu. Dabar bendarbiavimas ar valstybių narių, ar pakankamo lygio ar ne, kažkas tai klausė dar irgi panašų klausimą. Mm, ko mes norėtume, aišku, mes norėtume sustiprinti Europolo vaidmenį, kad jis būtų pagrindinis mazgas, kur būtų centras, kur būtų keičiamas informacija. Pagrind 19 ataskaitos pagrindinės išvados buvo reikia, kad sudėlioti taškus ant į, bet aišku, tam reikia, mm, kad tai būtų padaryta vienoje vietoje, kad būtų sistema, kuri veiktų ir kuri tikrai galėtų sudėlioti tos taškus ant į, mm, užtikrinti jungtis. Tai aišku, situaciją dar reikia gerinti šioje situacijoje, čia jau bent tiek pasakysiu ir praeitą savaitę buvo stikimas. Aš tikrai uh, Mm, stengiuosi įtikinti valstybės narės, kiek įmanoma, ir kai susitinku su vidaus reikalų ministrės, aš pateikiu skaičius, kiek jų valstybės prisideda prie mm, Europolo pagrindinio centro. Tikrai pažanga yra lėta, bet e, darome tolesnį spaudimą. Dabar dėl baudžiamųjų teisės aktų mm, reikalingumas. Čia tai reiktų sėti su žmogaus teisų klausimu ir baudžiamosios teisės panaudojimu galvojant apie tos, kas pažinėja žmogaus teisės. Džiaugiuosi, kad komisija pasiūlys pakeisti antrą kartą sprendimą dėl terorizmo, būtent dėl užsienio ko, samdytų kovotojų, galvojant apie naują saugumo darbo atvarkę. Kodėl svarbu, kad būtų toks pat apibrėžimas, vienodas apibrėžimas? Visų pirma, kad nebūtų jokių spragų persekiojime. Aišku, mes norime, kad teisėsaugos agentūroms būtų lengviau dirbti ir mes norime įkvėpti valstybės narės dirbti šios rytyje. Tikrai, galvojant apie 2078 saugumo tarybos rezoliuciją, kiekviena narė privalo užtikrinti, kad ji turėtų tink, tinkamas nuostatas baudžiamojo teisėje, kad ji galėtų užtikrinti už nesamdytų kovotojų persekiojimą ir nuteisimą. Ir Europoje yra skirtingi teisės aktai, galbūt jie kažkiek skiriasi, O jeigu turėtumėm vieną, kuri patvirtintų visos 28 valstybės narės, tai reikštų, kad tai būtų didžiulis įkvėpimo šaltinis trečioms valstybėms taip pat. Ir aišku, tuomet diplomatiniais kanalais galėtumėm daryti spaudimą, kad būtų ir efektyvus e, žmogaus teisės atitinkantis e, būdas įgyveninti tai. Na ir toliau antras dalykas. Nebeti, dar, dar dalykas nebe 3000 e, arčiau 5000 yra dėl, kaip sakat, ar e, kitų e, finansavimo, na, čia su tom valstybėm reikia spręsti tos klausimus, tikrai islamo yra spartus e, trans, sparčios transformacijos, vahabitų, konservatyvos islamo, mes matome stipriai, aišku, tas klausimas reikia spręsti, tai reiškia, kad reikia daugiau pinigų mobilizuoti švietimui. Aš žiūrėsiu, kad komisija yra pasirengusi tai daryti. Desarnės. Taip sakyčiau, e, biudžetas išaugo smarkiai, mes šiandien siekiame užtikrinti, kad valstybės narės užtikrindamos išorės sienų kontrolę Mm, laikytųsi labiau suvienodintų kriterijų. Aišku, tai yra sudėtingas, kompleksiškas darbas, tai, tai reiškia, kad reikia, kad žvalny, žvalgybos tarnybos suteiktų pakankamai informacijos, kad būtų galima um, įvertinti visą riziką pagal bendrus kriterijus, kad iš tikrųjų ir Frontexas, bet ir e, visos kitos institucijos galėtų dirbti vienodai, taikė, vienodai vertintų tos pačius asmenys. Pavyzdžiui, ar tai Europos Europolas, Frontexas per savo bendarbiavimą siekia tai užtikrinti iš tikrųjų, pavyzdžiui, reikia daugiau bendradarbiavimo, pavyzdžiui, siena tarp Bulgarijos ir Turkijos e, dar tampa vis e, opesnis klausimas, kadangi vis dažniau yra keliaujam per sausumos sienas, ne per oro uostus, reikia užtikrinti ir jų e, apsaugą tinkamą. Dabar dėl kelių duomenų įrašų taip pritariu, aš noriu pasakyti, kad tikrai yra pažangos ir pranešimas atėjo prie pabaigos rengimo. Ir dėl to, kad būtų mm, Europos duomenų parei, e, asmens duomenų apsaugos pareigūnas, kad užtikrintų kontrolę. Labai svarbu, kad e, tikrai būtų pagerintas tas projektas, kuris yra pirmiausia arsime taryboje, kad būtų visos garantijos numatytos, kad bus e, taip pat ir dėl asmens duomenų sulaikymo, kas buvo pasakyta teisingumo teismo nuostatos visas. Labai svarbu, kad ta sistema būtų efektyvi, kad mm, ne tik užtikrintų apsaugą, bet užtikrintų tinkamą ir efektyvę apsaugą, kad ta sistema efektyviai veiktų, nes jeigu yra tik tai apsauga, bet ji neefektyvi, tai nieko neduoda. Toliau, e, užsienio reikalų ministrai e, svarstė šį klausimą dėl terorizmo. Um, ir aš dalyvavau tame sutikime uh, dėl žmogaus teisų pažeidimo labai dažnai pasit, prisidegiama kova su terorizmu. Um, bet ką reikia daryti? Na, aš galvoju, jeigu tik tai iš šono stebi viską, tai tikrai nepadarys jokio poveikio. Geriau um, bendradarbiauti, aišku, ne per tą griežtą liniją, tikrai um, nieko neduos, jeigu padėsi tik tai valstybė dar toliau persekėjimą įgyveninti, bet reikia padėti tai valstybei mąstyti apie tai, kokio požiūrio jį laikosi. Ir manau, kad tai mes galime padaryti ir galvojant apie radikalėjimo prevenciją ir pačios politikos apibrėžimą, mes galime valstybėms padėti uh, po truputį keisti savo sistemą. Tai aš pasisakyčiau už tai, kad reikėtų daugiau bendarbiauti su tomis valstybėmis, kurių mm, darbas galbūt žmogaus teisų srityje ir abejotinos kokybės. Toliau klausimas dėl imigracijos. Taip, ponas Balgėčio, labai norėčiau, kad galvojant apie migracijos priemonės, kurias mes sukūrėme per pastarosius dešimt metų, būtų tinkamai panaudojamos, taip pat ir kovojant su nusikaltimais dėl institucinių e, kitų priežasčių. Frontexas buvo sukurtas prieš, tai e, anksčiau tai buvo pirmo ramščio bendrijos e, kompetencijos būtent valdyti migracijos rautus, o ne kovoti su nusikalstamumu. Tačiau mm, daugelį valstybių tai yra tokia dichotomija, tai yra tiesiog istorijos. Uh, E, palikimas. Tai aš manau, kad jeigu reikia, reikia daryti tos pakeitimus ir reikia galvoti, kad galbūt ir Frontexas su to turėtų dirbti, pavyzdžiui, e, kovoti su priekyba žmonėmis, e, kovoti su kontrabanda, kodėlgi ne. Iš tikrųjų, tam galbūt reikėtų iš naujo peržiūrėti kai kurias programas ir paskatinti šią agentūrą užsimti tais klausimais. Pone Gomes, mm, norėčiau pasakyti, mm, insen e, arabiškai kalbantys dalyviai, nežinau, e, daugiau jie samdo Europolę. Taip, taip, tikrai, tai bus. Jisai nusprendė sustiprinti šią platformą. Dėl biudžeto taip, yra didžiulės pastangos dedamos, ne vien tik tai komisijoje, DEF ir NIR e, generalinės direktoratose, bet taip pat ir FA, kad būtų daugiau pinigų prevencijai. Čia mes dirbame kartu su išorės veiksmų tarnybos pareigūnais, aš pats, Alessandros ir Mišelė Varan. Uh, mes analizuojame radikalėjimo tendencijas Afrikoje, ypač visame ta, um, Sahel regione, um, Afrikos kišlyje ir taip toliau. Taip pat Liban, Libane, Jordanijoje daug reikia dirbti, pavyzdžiui, kalėjimų srityje, žihadistų daug įtakos yra Tunise. Taip pat bus vis daugiau ir daugiau pinigų numatoma tam. Uh, Vienas iš iššūkių, su kuriais, manau, mes susidursime mm, greitai, tai bus ekspertų stygius. Antras pagal dydį projektas, pirmas buvo dėl Afrikos kyšalio Somalio kišulio, nes nesuradome pakankamai valstybių narių, kurios galėtų įgyveninti tą projektą. Buvo numatyti ir pinigai ir viskas buvo suformuota, bet buvo problema surasti pakankamai valstybių narių, kurios galėtų dalyvauti, todėl kad valstybėms narėms savų ekspertų reikia savo namuose, kad jie dirbtų geriausiai ir buvo labai sunku tų ekspertų rasti pakankamai. Tai toks yra iššūkis. Vienintelis klausimas, į kurį, man atrodo, neatsakiau, yra tik tai religijų dialogas, dialogas tarp tikėjimų. Taip, Manau, išgirsime apie tai daugiau, kai komisija pateiks savo naujo saugumo darbo atvarkę. Vicepirmininkas Timermans dabar labai daug dirba šio klausimu. Jis prie svate buvo vienoje, kalbėjosi su teisė agentūra ir aš žinau, kad komisijos vicepirmininkas nori organizuoti didelę konferenciją spalio mėnesį dėl pakantumo. Mm, nenoriu užbėgti už akių toms diskusijoms, bet aš žinau, kad tikrai komisija daug dirba, mm, ieško gerų, kūrybiškų idėjų dėl to, kaip galima pagerinti mm, šią kovą, na, nesakyčiau gal islamofobiją, bet mm, islam, nusistatymą prieš islamo religiją, musulmonus. Bosnija, taip, uh, Padedame vakarų Balkanų valstybei mm, e, prevencijos rytyje. Kaip sakiau, vieną nesiniai buvau, e, sutikau su Austrijos, e, kur Austrijos vidaus reikalų ministras organizavo sutikimą su Vakarų Balkanų e, ministrais. Tikrai yra daug apetito papildomai pagalbai, kad būtų galima kovoti su radikalėjimu, kad galvojama ir apie seminarą Slovenijoje po kelių savaičių, tikrai bus dirbama tais klausimais toliau. Komisija numatė, man atrodo, 3 milijonus eurų prevencijos projektams Vakarų Balkanuose. Šį susitikau su Serbijos ambasadoriumi Ir tikrai pastebiu didžiulį tų valstybių norą daugiau dirbti šią srityje. Ne vien tik tai galvojant apie uh, e, samytis užsienio kovotojus, jie turi gal kokius 500 šiai dienai, bet tai iš tikrųjų tai yra didžiulis iššūkis jiems. Uh, tai gal jau iš tikrųjų artėjau prie pabaigos. Taip. Išskyrus gal tik tai apie Jemeną, apie visus kitus, į visus kitus klausimus, man atrodo, atsakiau. Galėsime galbūt pasikalbėti su ponia Gomiš e, po to. Ačiū pana Kerkofui, ačiū kolegoms iš įdomus klausimus. Ir dabar iš karto perėdame prie paskutinio darbo tarkės klausimo, tai yra kelio, e, keliaivių duomenų įrašų PNR naudojimas. Arnu Danžon yra mūsų pranešės, jis parengė nuomonę. E, tai yra mūsų nuomonė teikiama Libė komitetui, kuris yra pagrindinis komitetas šio klausimu, mes svarstome šią nuomonę. Ehm, ir pirmą kartą 2012 metais buvo svarstama nuomonė čia mantiniam teisės aktui, bet tuomet buvo nuspręsta procesą sustabdyti dėl tos direktyvos atsižvelgiant dabar į e, visus tuos pasikeitimus, ypač šaly apdo išpolį Paryžė, PNR direktyva ir vėl mūsų darbo atvarkės. 225 pakeitimai pateikti šiame komitete. Tai mm, iš tikrųjų, galvojant apie šią direktyvos apimtį, aprepti, mm, tai iš tikrųjų nuomonė labai didelė ir suteiks iš karto ponui, e, suteiks žodį pono Daržan. E, Ačiū, pana pirmininkė, kalbėsiu trumpai, kadangi Diskusijos pagrindinės temos yra žinomos ir nėra reikalo iš naujo vėl visko svarstyti. Libė komitetas, kuris e, priėmė tinkamus sprendimus e, arba šiuo metu juos rengia ir aš turėjau redaguoti maždaug 30 techninio pobūdžio pakeitimų ir Daugiausiai buvo teikiama dėl dviejų aspektų. Pirmiausiai e, buvo siūloma atitinkamose skyriuose sistemingai įtraukti e, tam tikrus e, operatorius, kurie negabena keleivių, tai yra nevežėjus. ekonominės veiklos vykdytojus, tokius kaip kelionio agentūros ir būtinai traukti į direktyvos aprepti būtent tokio pavudžio įmonės. Kiti pakeitimai buvo daugiausiai susiję su vadinamomis, e, vadinamų duomenų maskavimu. Tai yra anonimizuojamais duomenimis, tai yra negrįžtamas procesas ir užmaskuotais paslėptais duomenimis pasitaukus atitinkamas procedūras e, siūloma tuos duomenys demaskuoti tam tikrą prasme ir nustatyti atitinkamą laikotarpį, per kurį tos duomenys būtų galima atsekti, nustatyti ir po kurio tie duomenys jau būtų ne atsekami. Kalbant apie didžiąją dalį pateiktų pakeitimų, būtų galima suskirstyti į atskiras kategorijas pagal atitinkamas e, e, politinio Europos parlamento narių pasiskirstimo linijas. Taigi tiek techninio pobūdžio, tiek bendrosiuose konstatuomuose dalyse galima aiškiai išvelgti atitinkamų pakeitimų autorių politinės pažiūras, pavyzdžiui, susijusias su 30 dienų laikotarpiu kuris mūsų manimų yra pakankamai trumpas, kad būtų galima pasinaudoti tais duomenimis. Na, kitas siūlomas laikotarpis, kitas siūloma trukmė yra šešių mėnesių ir tai taip pat sukelia ar gali sukelti nemažai diskusijų. Kis klausimas susijęs su duomenų pobūdžiu ir kiekviena frakcija, savame suprantama, gali pati pristatyti savo pozicijas ir jos atstovai. Tie pakeitimai, kuriuos mes teikiame, jais e, siekime užtikrinti saugumą ir pilietinės teisės ir laisvės, suderinti jas šios du dalykus tarpusavyje. Parlamentas mūsų nuomonė tikrai neturėtų atlikti ekspertų darbo, nes man tikrai, mane tikrai liūdina e, tai, kad e, mūsų kai kurios plėtinės laisvės ir teisės, kurias mes labai giname, yra stiprinamos būtent saugumo sąskaita ir ypač vidaus saugumas mums yra labai svarbus, todėl manau, kad būtent ypatingą dėmesį turėtume skirti ir šiai temai aš pamėginau parengti tam tikrus tolygius pakeitimus, siekdamas, kad pranešimo tekste atsispindėtų ir šios saugumo priemonės. Ačiū dabar suteiksiu žodį šešėliniams pranešėjams. Pirmasis kalbės Francisku Vasilijus. Muito obrigado. <clears throat> Nós estamos evidentemente a tratar do... Um Ačiū, pirmininkė. Mes susidurėm su labai jautriu klausimu. <clears throat> Kiekvieną kartą, kai aptarnėjom šį klausimą, mes vis grįžtam prie to paties. E, pirmininkas, e, pranešėjas ką tik pasakė, kad labai sudėtinga suderinti saugumą ir visuomenės laisvę susijusią su demokratija. Vienas iš šių tikslų yra susijęs su pagrindinėmis vertybėmis, kurioms kyla grėsmė. Tačiau nuomonės išsiskiria šiuo klausimu. E, tais klausimais, kuriuos e, paminėjo pranešėjas. Visų pirma, reikalavimas pateikti keleivių duomenų įrašą ir įtraukti neekonominės veiklos vykdytojus. E, mes turim kalbėti ne tik apie tarptautinius skrydžius, bet ir privačius skrydžius kiekvieną kartą, kai vykdomas skrydis, duomenys turi būti renkami ir pateikami. Kalbant apie turizmo agentūras, mes susidurėme su eile praktinių problemų, bet į jas taip pat reikėtų atsižvelgti. Taip pat duomenų saugojimo trukmė dar vienas svarbus klausimas. Buvo siūloma 30 dienų originaliam tekste, pranešėjas siūlo 6 mėnesius. Mes manom, kad per 30 dienų būtų info, įmanoma apdoroti visą turimą informaciją ir nemanom, kad reikėtų tą terminą pratesti iki 6 mėnesių. Be to, norint užtikrinti privatumą ir privataus ir viešo gyvenimo pusiausvyrą, mes pasisakytume už 30 dienų terminą, o ne 6 mėnesių, kaip kad siūlo pranešėjas. Mes taip pat turime užtikrinti, kad duomenys, kurie laikomi būtinais, turi būti gauti tiksliai ir greitai. Tačiau mes neturime pažeisti pagrindinių principų. Apie tai mes nuolat kalbame ir tai mums kelia nuolatinių rūpeščių. Jeigu nerasime bendro sutarimo taryboje ar čia, reikės pasikliauti sveiką nuovoką. Tačiau turim atsižvelgti į šiuos du paminėtus aspektus. Mes turime užtikrinti žmogaus laisvę. Dėkoju, ponia Asi. Dabar norėčiau suteikti žodį Alde atstoviai. Dėkoju ponė pirmininkė, ir dėkoju pranešėjų už nuveiktą darbą, tema tikrai sudėtinga. Norėčiau kalbėti frakcijos vardu ir mes nuolat kalbame apie tai, kas iš tiesų veikia. Mes pasimokėm iš praeities pamokų, iš e, anksčiau taikytų priemonių, bet praeitą savaitę įvyko baisi katastrofa su German Wings lėktuvu ir tai mums primena, kad pavojus dažniausiai kyla ne iš tų sričių, kuriuose mes tikimės. Ir net geriausios priemonės gali būti neveiksmingos. Kalbant apie apimti, apie poveikį trečiom šalim, apie uh, santykių su trečiom e, šalim reikėjo įvertinti šeši, e, pranešėjo įvykdytus pa, pakeitimus. Visada mes klausėme, kas yra reikalinga ir kas yra proporcionalu. Ir ar tikrai visi šie pakeitimai prisideda prie grėsmės mažinimo pranešėjas kalba apie neekonominius veiklos vykdytojus ir jų įtraukimą. Ar tai yra būtina? Ar turizmo agentūros kelionių vykdytojai mažos vidutinės įmonės turėtų būti įtrauktos? Kaip jos sugebės efektyviai dalytis šią informaciją? Kalbant apie žvalgybos institucijų bendradarbiavimą, mes taip pat turim būti atsargus. Duomenų saugojimo laikas taip pat turėtų būti apsvarstytas. Mes turim nusibriežti aiškius kriterijus, kaip tie duomenys renkami ir kiek jie laikomi. Ir turim numatyti norimą ir nenorimą poveikį. Buvo nuolat kalbama apie tai, kad reikia išlaikyti pusiausvyrą tarp saugumo ir laisvės. Tačiau šie du dalykai yra glaudžiai susiję. NATO generalinis sekretorius Stoltenbergas pabrėžė, kad e, šalis gali būti laisvas tik užtikrinant tą laisvumą ir pilietinių visuomenių saugumą. mūsų e, siūlomos priemonės susijusios ir su duomenų perkelimu į trečiasias šalis. Mes vėlgi klausėme, ar tai yra būtina, ar kaip mes sugebėsim apsaugoti e, asmeninius duomenis. Mes taip pat turime užtikrinti, kad valstybėse narėse galė, galiotų atitinkami teisės aktai. Mes turime užtikrinti, kad mūsų darbas neturėtų neigiamų pasiekmių, kuriuom mes nesam numatę. Mes turim užtikrinti, kad saugumas ir laisvė turi būti ne tik subalansuoti, bet ir integruoti viens į kitą. Dėkuoju. Ačiū pirmininkė. Kalbant apie tą tolygumą ir nekartojant minčių, kurios jau buvo išsakytos, norėčiau paminėti tuos aspektus, kurie žaliųjų frakcijai nėra priimtini bendroje sistemoje. Mes manome, kad ji yra nereikalinga ir neproporcinga, bet to manome, kad ji kainuoja arba kainuos labai barangiai tie 500 milijonų eurų. Galbūt galėtų būti panaudoti kitoms reiksmėms, reikmėms, panaudoti tinkamiau, kas gali garantuoti, kad uh, brangiai kainuojantį sistema iš tiesų leis mums veiksmingiau kovoti su nusikalteliais. Tie duomenys daugumoje valstybių narių ir taip yra renkami ir policijos kitos institucijos pakankamai lengvai gali prie jų prieiti, jomis pasinaudoti ir žinoma, jeigu vyksta nusikaltimas, tai savame suprantama, kad atitinkamus institucijoms policijai leidžiama pasinaudoti atitinkamais duomenimis, taip jau yra elgiamasi, tas pats būtų įmanoma ir kilus įtarimui apie planuojamą nusikaltimą. Problema tačiau yra ta, kad valstybės narės e, atsisako tarpusėje bendradarbiauti, apjungdamas esamas sistemas, tačiau naujos bendros sistemos kūrimas, sistemos, kuri kainuotų 500 milijonų eurų ir mūsų vertinimų nesukurtų didelės pridamosios vertės, kelia nemažai problemų mes įvertinome egzistuojančias sistemas ir priemonės, priemonės, kurios yra taikomos ir manome, kad ši nauja sistema nesukurs jokios pridedamosios vertės, ypač atsižvelgiant į jos kūrimo išlaidas, bet to mes apskritai pasisakome už masinį visų e, keliaujančių asmenų duomenų kaupimą, tai negali būti pateisinama jokių požiūrių. Dar vienas aspektas galiu įsivaizduoti, kad mūsų pasiūlymas nesulauks daugumos pritarimo, tačiau šis reglamentas yra visiškai nereikalingas ir mes pateiksime tam tikrus pakeitimus, kuriuos pateikime jau piliečių teisų ir laisvių komitete, tačiau dar noriu paminėti, kad Libė komitete šiuo metu svarstoma domino apsaugos taisyklių tvarka ir sistema. Ir tinkamas diskusijos turbūt įderinamas su šiomis diskusijomis tam, kad e, viskas būtų kontroliuojama. Ačiū poniai Sebalos, poniai Gomiš dabar suteiksime žodį. Aš sutinku, kad pirmiausia reikia reglamento domenų apsaugai. Tai priklauso, aišku, nuo tarybos, nes taryba blokuoja šį dokumentą. Aišku, šis klausimas susijęs ir tą susiskaidimą, kurį minėjo pranešėjas Danžan. Suprantu, kad reikia užtikrinti sklandų mechanizmą, kaip išmaskuoti tos duomenis. Tai leistų mums susitarti ir dėl tų duomenų e, laikotarpio maskavimo Tačiau tie duomenys taip pat, kad ir užmaskuoti, turėtų būti lengvai prieinami, prieinami jeigu jiems jų reikia e, teisės saugos institucijoms. Taip pat noriu e, pritarti tam, ką sakė Francesco Asys. Visa tai turi apimti privačius kryžius. E, būtų nesąmonė, jeigu taip nebūtų. Ką, ką tik ponas Kerhove kalbėjo apie ryšius tarp organizuoto nusikalstamumo ir terorizmo Libijoje ir kitur. Šiandien atvykau iš Nigerijos. Mačiau daug privačių lėktuvų e, oro uoste. Man pasakė, tai yra privatus operatoriai. Įdomu, kiek tie privatus operatoriai e, verslininkų priedanga iš tikrųjų e, tarnauja organizuotams nusikaltėliams, neminint jau teroristų, kaip ir kitose šalise. Ir žinome, kokią patirtį turime su CŽV skrydžiais. Jeigu turi pinigų nusisamdyti lėktuvą, registruotą Junktinėse valstijose, ar tai būtų Latino, gali nuskristi į Latino Ameriką, niekas neužduos jokių klausimų. Tai yra negerai, visiškai negerai ir tai reikia ištaisyti. Ačiū, pane Panaš. Pane Danžonai, prašom rezumuoti diskusiją labai trumpai, nes e, per šią diskusiją prisiprinė savo tradicinės nuomonės. Aš sutinku, kad tai visiškai teisėta. Ir visos šios nuomonės turi teisę gyvoti. Tiesiog norėčiau patikslinti, kad tie duomenys egzistuoja jau dabar. Jų Dabar jau reikalaujame iš e, vežėjų ir e, operatorių teikti tos duomenės, e, turėti tos duomenės. Klausimas yra, kaip teisės saugos institucijams ir kitiems prieiti prie tų duomenų. Jie egzistuoja tiesiog anarchiškai 28 valstybėse Tiesiog čia galvojame apie tai, kaip potencialiai juos panaudoti. Ir manau, kad geriausia, tai yra geriausia garantija e, žmonėms suteikti teisinį pagrindą, teisinį ir techninį pagrindą suderinti visas nuostatas. Ir aišku, yra skirtumų dėl to, tarp to nuomonių skirtumų dėl to, kiek E, išlaikyti tos duomenis dėl 30 dienų, kas yra pradėme tekste ir kai kas mano, kad to pakanka. Aš klausiau komisijos, tačiau negird, negavau tvirto komisijos atsakymo. Dėl paprastos priežasties, dėl to, kad e, komisija nėra policija, e, nėra tyrimų tarnyba ar žalyba. Jeigu komisija sako, 30 duonų yra pakankama, laikotarpis negali pasakyti kam, o tai pasakyti gali profesionalai valstybės narėse. Jeigu jūs esate profesionalas ir žinote, kad turite reikalo su e, svetingų tyrimų, teroristinių tyrimų, tai 30 dienų yra labai mažai, nes dažnai biurokratinės procedūros yra labai sudėtingos. Ir būtent dėl to aš siūlau pratesti šį terminą. Mm, girdėjau prieštaravimus dėl tų ekonominių operatorių, e, kurie nėra vežėjai įtraukimo. Na, šie duomenys jau dabar egzistuoja ir jie rengami, renkami kelionių agentūrų. Na, o dėl e, užsakamųjų reisų reikia suprasti, e, kad pagal tos duomenys, kurios turime dabar. Pavyzdžiui, e, teroristai Sirijoje ir panašiai naudojasi užsakomaisiais reisais, reisais iš Turkijos. E, pavyzdžiui, ir mūsų lėktuvais, iš mūsų e, šalių skraido lėktuvai į Turkiją, šart, tie užsakamieji reisai. Jeigu mes neįtrauksime tokių reisų, tai nieko ir nesužinosime. Tas pats kaip ir su tais neekonominiais operatoriais. Tai yra ekonominiais operatoriais, kurie nėra vežėjai. Ir aš e, suprantu, skirtingai negu jūs iš Žilio de Kerkofo supratau, kad tas susiskaldimas E, kuris egzistuoja, galbūt e, egzistuoja jau nuo seno. Ir liberalams noriu pasakyti, kad aš nustebęs, kad e, šią jautrę temą federalistinė partija nori, kad vietoj vienos sistemos būtų 28 sistemos. Man atrodo, kad saugumui vertinga būtų bendresnė sistema. Galite pabandyti dar kartą teikti savo mintį, bet aš nesu įtikintas. Ačiū, Arnu. Dabar galime baigti diskusiją. Noriu informuoti, kad balsavimas dėl šios nuomonės, dėl keliaivių duomenų direktyvos įvyks gegužės penktą dieną. Ačiū ir posėdis baigtas iki rydienos.